Allora, riprendiamo i lavori. Um, cominciamo dal terzo cluster. Tęskime darbą. E, trečioji dabar klausimų grupė. E, sinergijos bendradarbiavimas tarp institucijų, agentūrų, ekonominių veikėjų, siekiant e, nustatyti pinigų plovimo faktus ir e, kovoti su jais. Turime tris svečius. E, kurie pasisakys dėl šių klausimų. Paprastai 15 minučių skiriama kiekvienam kalbėtojui, paskui klausimai atsakymai. E, e, kalbės e, mūsų viešne Sofija Cibero, taip pat Monevar vykdomasis sekretorius John Ringut ir Monti Rafael bus trečiasis kalbėtojas, kuris atstovauja Peters and Peters e, teisininkų e, kompanijai Londone. Sofijan Sibero pirmoji pasisakys. 15 minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, gerbėmi deputatai. Dėkuoju, kad leidote man e, dalyvauti Aš e, šiek tiek pavėlavau, turėjau kitų įsipareigojimų paskutinės minties. E, atstovauju Europos e, bankininkų federacijai Ir e, mes e, dirbame su bankais, 31 valstybės narės nacionaliniai bankai, 27 valstybių narių, 4 e, laisvosios prekybos zonos valstybių ir kitų šalių banko atstovai. Šiek tiek jums papasakosiu apie federaciją, kad galėtumėte mums uh, Mm, galėtume susidaryti vaizdą. Taigi mes e, atstovaujame nacionalinėms bankininkystės asociacijoms, bet mes neužsima praktinė bankininkystės veikla. E, mes užsimame bendradarbiavimą tarp bankų, finansinės žvalgybos klausimus e, sprendžiame, nes daugelį valstybių narių Tai yra labai svarbu, ypač banko asociacijoms, e, kovojant su pinigų plovimu, e, prevencija. Taip pat e, dirbame pagal ketvirtąją Europos bankininkysės direktyvą dėl pinigų plovimo ir taip pat vadovaujamės duomenų apsaugos teisiniais reikalavimais. E, šiek tiek jums papasakosiu apie finansinių institucijų konkrečias prievolės, e, kovojant su e, pinigų plovimu ir terorizmo veiklos finansavimu. E, finansų institucijos turi sekti, e, žiūrėti, kas yra jų klientai, reikia e, tikrinti tapatybę klientų tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, reikia gauti informacijos, taip pat žiūrima į komercinių santykių tikslus, įmamos, daromos kopijos įvairių dokumentų ir finansų institucijos taip pat turi E, stebėti, kaip e, tarpusavė klientai vykdo sandorius. Taip pat e, siekiama išsiaiškinti, kas yra galutinis savininkas, kuris turi daugiau kaip 25 procentus akcijų tam tikrų bendrovių. Taip pat reikia žiūrėti, ar nėra kokiu nors asmenų, kurie gali būti politinė prasme prasme pažeidžiami fiziniai asmenys, kokia yra jų veikla, kaip kad jūs, ponai deputatai. E, finansų institucijos yra įdėkusios vidaus kontrolės mechanizmus, e, kuris yra e, kuriame yra tam tikri, dirba tam tikri pareigūnai ir taip pat yra reng, parengta medžiaga kuris leidžia imtis tam tikrų techninių priemonių. Yra automatizuoti tam tikri procesai, kovojant su pinigų plovimu. E, įtartinos e, operacijos sandoriai turi būti e, perduotos finansinių tyrimų struktūroms ir esant reikalui e, toliau informuojamos kitos struktūros, visa informacija, kuri yra susijusi su kapitalo e, pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu, jeigu yra įtarimas, kad tai tokia veikla. Apie tai reikia pranešti e, finansų institucijos yra labai patyrusios šioje srityje, dirba jau seniai E, šalia kitų profesionalų. E, finansinės žvalgybos e, veikia padaliniai ir aš norėčiau pasakyti, kad 2008 metais Europos komisija atliko tyrimą dėl E, tokių padalinių veiklos ir buvo nustatyta, kad 80 procentų visos informacijos, kurioje pasiekia šią struktūrą, atkeliauja iš bankų ir kitų finansų institucijų. Ir e, taip pat e, tai susijęs su turto konfiskavimu, m, e, susijęs su turto išaldymu ir e, su tarptautiniais pinigų srautais. E, žinome, kad egzistuoja nauji standartai, nauji reikalavimai šioje srityje. E, bankai turi tam tikras prievalės e, mūsų aptariamoje srityje ir galima kalbėti, jog yra būdų patobulinti bendradarbiavimą, patobulinti e, veiklą dar šioje srityje. Pirmiausia, geriau e, turėtų būti užtikrinta geresnė prieiga prie viešų dokumentų. Bankai privalo pažinti savo e, klientus ir taip pat turi e, turėti teisę prašyti, kad e, deklaruotų savo pajamas tie klientai. Ir taip pat turėtų teisę naudotis viešaisiais registrais. E, taip pat reikėtų daugiau teisių keistis informaciją tarp e, tautinių mastų. Dar norėčiau akcentuoti šį punktą, nežinau, kad kai kurie šio komiteto nariai dabar dirba e, duomenų apsaugos peržiūros srityje. Reikia taip pat užtikrinti geresnę sąsąją tarp duomenų apsaugos ir e, tyrimų, nes dabar kyla e, problemų dėl e, to, kad reikia atskleisti informaciją ir bankininkai e, turi tam tikrą informaciją tam, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu, pinigų plojimu ar teroristinės veiklos finansavimu. E, e, rinkos manipuliavimo operacijomis ir bankai turi identifikuoti savo klientus ir tuos asmenys, su kuriais jie nesistemiškai vykdo operacijas. Tai gali būti, pavyzdžiui, pinigų plovimo operacijos, tvarusinės veiklos finansavimas, sumas turi viršti 15 tūkstančių eurų. Bet ir bankai turi laikyti informaciją, saugoti informaciją penkerius metus E, e, yra tam tikros procedūros, kaip sakiau, kurios leidžia nustatyti, ar asmuo taip pat e, nėra susijęs su tokia veikla, ar nėra pažeidžiamas. Ir kaupiami tam tikri duomenys, tam tikros anketos ir ten yra įrašyta žmogaus pavardė, pavadinimas asmens ir bankai turi susisiekti su uh, tais asmenimis, bet nebūtinai tie asmenys nori, nori bendradarbiauti. Taip pat reikėtų dėl to tam tikrų taisyklių šioje srityje. E, kita problema susijusi su duomenų apsauga ir mm, e, sėkimo ar nevykdomas pinigų plovimas, tai yra e, sutikimas atitinkamų asmenų subjektų negalima e, tikėtis, e, įsivaizduoti, kad sutikimas yra numanomas, jis turi būti aiškiai išsakomas atitinkamo asmens, to asmens, e, kuris turi būti apklaustas. Ir vienintelis kriterijus dabar, vienintelė galimybė sužinoti, pavyzdžiui, žmogaus pavardę yra ir platesnius duomenys apie jį yra. E, Ta galima daryti tik tada, kai žmogus duoda aišku sutikimą. Bet e, dėl to gali kilti įvairių problemų. Ir jeigu tam tikroje anketoje ar duomenų bazėje yra žmogaus pavardė, jeigu duotas jo sutikimas, tai e, e, tada reikia e, tikrinti informaciją apie jį taip, kad būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos standartų. Ir e, mes e, manome, kad konsultacijos neturėtų būti laikomos duomenų apdorojimo elementu, vykstant visiems šiems procesams. E, finansinės e, žvalgybos e, grupė gauna valstybių narių informaciją. Bankai turi užpildyti tam tikras formas, jeigu susiduria su įtartina operacija. Pavyzdžiui, Liuksemburgė gali kilti toks atvejs. Elektroniniu būdu užpildoma tokia forma ir anglų kalba E, taip pat reikia apginti, užtikrinti, kad to asmens, kurį sušpildo atitinkamą anketą, tapatybė e, nebus e, aiškiai nurodoma. Ir matome dabar atsiranda naujų tendencijų, kurios pasirodo esą būtinos policijai e, atliekant savo e, tyrimą. E, viena iš tokių tendencijų yra išbaigti statistiniai duomenys. Mes labai sveikintume mm, daugiau informacijos dėl skaičių, duomenų, dėl tartinų operacijų, kurios yra siunčiamos finansinės žvalgybos struktūrai. Taip pat uh, E, būtų įdomu gauti informaciją, kiek e, žmonių yra patraukta baudžiamant atsakomybėn. Reikia konkrečios informacijos. Reikia e, duomenų apie žmonės, kurie yra paminėti deklaracijose arba anketose. Kartais E, dėl duomenų apsaugos ar kitų priežasčių, dėl to, kad trūksta išteklių, e, finansinės e, žvalgybos ar saugumo padaliniai negali visų patraukti būdžiamant atsakomybėn. Direktyva turėtų aiškiai apibriežti, ką reiškia prievolė teikti informaciją visoms, visiems subjektams taip pat informacija e, apie, tie, apie tai, kiek buvo pateikta tokios informacijos, kiek atveju buvo informacijos pateikimo. Komisija nuo 2008 metų kaupė informaciją ir komisijos informacija tikrai labai išsami. E, bankai taip pat turi apmokyti personalą reikia užtikrinti, kad darbuotojai gautų aiškę informaciją, kad žinotų praktiškai, kaip e, susekti pinigų plovimo ar teroristinės veiklos finansavimo veiklą. E, taip, tokiu būdu labai svarbu išsiaiškinti, ar e, sėkmingai yra naudojamasi paraiškų sistema. Ar nevirsta ta veikla kažkokia gana nemalonė e, rutina darbuotojams bankų? Ar e, bankų darbuotojai suvokia, kokia yra taip pat rizika e, tokios nelegalios veikos ir ar pakankamai kreipia dėmesio į ją. Dar noriu pasakyti, jog glaudus bendradarbiavimas tarp bankų, finansinio saugumo ar žvalgybos padalinių labai svarbu, e, kovojant su e, pinigų plovimu ir teroristinės veiklos finansavimu. Mes turime pasiremti vieni kitais, turime dalytis informaciją, kurie susijusi su naujomis tendencijomis, naujais būdais. Perduoti informaciją labai svarbu tai yra išlaikyti, finan, išlaikant finansų sektoriaus e, vientisumą, ir neleisti e, nusikaltėliams e, užsimti pinigų plovimu ar finansuoti teroristinės veiklos. Taigi mums tikrai reikia vieniems kitų, kad būtų galima pasiekti šį tikslą. Ačiū. Grazie, madame Ansibero. Adesso la parola a Mr. Ra. Ačiū, ponė Ansibero. Dabar žodis ponui Rafael. Ačiū, laba diena visiems. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač šiam specialiam komitetui už pakvietimą. Tai yra gana neįprasta kviesti praktiką, ypač mano amžiaus. Tačiau aš dalyvauju į įvairių aspektų tyrimo darbe jau beveik pusę amžiaus. Ir ypač pinigų plovimo srityje. Nuo to laiko, kai Junktinėje karalystėje 1986 metais buvo patvirtintas e, įstatymas prieš pinigų plovimą. Ir suprantama, dirbu visais tais klausimais, kurie numatyti svarstyti šiandien ir jūsų klausimuose. Pradėsiu šiek tiek apibendrintai, nes man atrodo, kad jeigu apskritai galėčiau įnešti kokį nors indėlį, tai tik pasidalindama su jumis savo patirtimi. Ir nauja patirtimi, ir senesnė, taip pat patirtimi susijusia su vyriausybių ir asmenų bendradarbiavimu. E, Jungtinėje karalystėje nuo to laiko, kai buvo patvirtinti atitinkami įstatymai. Kaip žinote, Jungtinėje karalystėje, kaip ir kitose Europos valstybėse narise, pinigų plov... teisės aktai nukreipti prieš pinigų plovimą yra skirti e, kovai su organizuotu nusikalstamumu kurie priekiavo narkotikais, o vėliau e, buvo išplėsta veiklos rytis ir iki mokesčių vengimo. Regis jau priėjome tokį tašką kovodami ir su organizuotu, ir su neorganizuotu nusikalstamu. Norėčiau šiek tiek staptelėti čia ir pasakyti, kad pavojinga susitelkti tik ties kovas organizuotų nusikalstamumu, kad ir kaip jį apibrieštumėme ir kad ir kaip jis būtų nurodytas tarptautiniuose teisės aktuose. Nes yra pavojus, kad kiti labai rimti ekonominiai pažydimai gali būti, e, su jais gali būti nekovojama. Nes daroma prielaida kad kai kalbame apie organizuotą nusis, nusikalstamumą, kad yra kažkoks susitarimas tarp tam tikro tinklo narių. Bet kai sprendžiame tokius klausimus susijusius su korupcija, tai ne visada matome organizuoto nusikalstamumo simptomų. Ir jeigu yra, pavyzdžiui, didelio masto sukčiavimas, tai nesimato organizuoto nusikalstamumo požymių. Bet matome, kad gaunamos didelės pajamos, kurios yra plaunamos vienokiu ar kitokiu būdu, e, pasitelkiant bankų sistemą ar kitaip. Iš tikrųjų, kalbant apie nusikalstamos veiklos kontroliavimą šioje srityje, e, labai svarbu buvo įstatymai nukreipti prieš pinigų plovimą nes tų įstatymų patvirtinimas, tai buvo patvirtinimas, kad negalima ir toliau kovoti taip, kaip buvo kovojama, nes nusikaltimai tapo tarptautiniais ir, politik, ir po, tam tikrų valstybių politikai ir įstatymai turi būti nukreipti kitokiai kovai. Dauguma valstybių susidūrė su šiais klausimais 1990-metyje ir pasijuto tam tikrą prasme bejėgės, nors ir nepripažino to. Tai pasakytina ir apie šiuos laikus. Ir politika yra skiriama kovojant su visa teisingumo sistema. Tai reiškia, kad vis, įvairiomis formomis yra pasiteikiama visuomenė, vykdant teisingumą ir gyvendinant įstatymus. Kartais netgi visuomenė gali pakeisti teisės saugos pareigūnus, todėl gali būti būtina. Tai, nes kai kuriami teisės aktai, kurie skirti kovai su kokiais nors nusikaltimais, Kai rengiami tokie teisės aktai, tai reikia turėti galvoje tradicinius policijos veiklos darbo modelius, su kuriais dauguma esame susipažinę. Kartais jie yra visiškai netinkami, nes teisingumas, kai bendradarbiaujama, reikalauja ne tik ataskaitų, kurias turėtų teikti trečiosios šalys, bet reikalauja ir kiekvienos institucijos ataskaitų. Nes jeigu bus tvirtinami tokie teisės aktai, kurie bus tarsi naujesni, tarsi pranašesni už senesnius modelius, tai tikslas tokių modelių yra skirti baudas, sankcijas, kad nusikaltėliai būtų atgrasyti nuo tokios veiklos. Tačiau tokie metodai ne visada veikia. Šiuo metu yra labai didelė informacijos svarba. Ir ta informacija, kurią pateikia liudytojai, ir turto sėkimas. Ir didelę dalį šios veiklos gali atlikti visuomenė. O kartais teisėsaugos pareigūnai net nedalyvauja, o jeigu juos kreipiamasi, tai jie neturi priemonių dirbti tais klausimais. Kaip žinote, Junktinėje karalystėje, kaip ir daugelie kitų valstybių narių, ištekliai e, yra mažinami, todėl kad tokia yra situacija. E, mūsų ištekliai yra sumažinti apie 20 procentų ir vyriausybės galbūt ir visai bereikalo tikisi, kad teisės saugos institucijos gali atlikti daugiau, turėdamos mažiau lėšų. Taigi ne, neužtenka vieną modelį keisti kitu. Reikia, kad atsirastų bendradarbiavimo modelis ir kad juo būtų pakeisti seni policijos metodai. Mums reikia įtraukti pilietinę visuomenę. Ir tokiu būdu mums reikia, kad įstatymai būtų gyvendinami taip, kad pilietinė visuomenė pati būtų suinteresuota tuo. Reikia įtikinti visuomenę, kad priemonės yra protingos, proporcingos ir teisingos. Ir ne tik pagal jų supratimą, bet ir atsižvelgiant į patį procesą. Dabar keletą žodžių apie procesą. Buvo pateikta daug, daug informacijos apie bankus, Aš ties bankais nesusitelksiu, tik pasakysiu, kad Junktinėje karalystėje buvo daug su bankai susijusių skandalų, tačiau nebuvo jokių apkaltinamųjų nuosprendžių. Ir jeigu reikia bankų sudrausminti, tai jie yra drausminami administracinėmis, o ne baudžiamosiomis priemonėmis suprantama, tyrimai atliekami pasitelkiant visokias priemonės, tačiau galų gale tokie praktikai kaip aš supranta, kad ko gero vyks teismo procesas, bet tas teismo procesas vyks e, prieš asmenį samuo bus apkaltintas, o ne institucija. Ir atsakymas labai paprastas. Ne, jokie išsivyščiusi visuomenė ar ekonomika nesugriaus savo bankų sektoriaus, nes atimti iš didelio banko veiklos licenciją nėra tinkama, galimy, tinkama galimybė, tinkamas veiklos metodas. Ir mes vėliau grįšime prie Junktinių Amerikos valstijų atveju, kai nesažiningai buvo pateikti kai kurie kaltinimai. Antras dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra tai, kad e, mažmenin, mažmeninė bankininkystė nedirba su nedidelėmis pinigų sumomis, nes jiems tai neapsimoka, nes rizika didelė, o nauda maža. Tačiau Junktinėje karalystėje ir daugelįje kitų šalių yra šimtai tūkstančių imigrantų, kurie neišvengiamai visas arba dalį uždirbtų lėšų siunčia į savo šalis. Taigi nedidelės pinigų sumos yra siunčiamos kaip kontrabanda ir atsiranda tokie kanalai, pinigų pervedimo kanalai ir tai tampa vis didesnė problema. Tai ir sokai, ir kiti pinigų pervedimo biurai. Junktinė karalystė yra teisės aktai, 2000, jie patvirtinti 2003 metais, tačiau yra ir dideli biurai, tokie kaip Western, Unions, yra, Western Union, yra ir nedideli biurai, kurie aptarnauja tik nedidelės emigrantų ar etninės grupės. Ir šiuos, šiais kanalais gali pasinaudoti ir organizuotos nusikalstamos grupuotės, siekdamos pervesti savo lėšas. Norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie grįžtamą į ryšį, apie ką kalbėjo prelegentė. Nes dažniausiai tas grįžtamasis ryšys būna, nes bankų bendruomenė ir bankų aptarnavimo bendruomenė nori, kad jiems būtų pasakyta, e, kokia yra surinkta informacija, kokie, kad būtų žinotų apie tai, kokios yra rašomos ataskaitos apie jų veiklą. Mes tai suprantame, tačiau reikalingas reikalinga ir pusiausvyra. E, pinigų e, aptarnavimo pramonė. Per daug apie ją nekalbėsiu. Mano asmeninių pastabų nereikėtų suprasti kaip e, teisinių pastabų, tačiau mano asmeninės pastabos yra pagrįstos ilgalaikį gyvenimišką patirtimį. Iš tikrųjų, pagalvokime, kaip būtų galima pagerinti situaciją, tačiau privalome sugriauti ciniškumą, kuris vyrauja pilietinėje visuomenėje, nes pilietinė visuomenė yra įsitikinusi, kad dauguma teisės aktų e, Ir, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje kiekvienais šiais metais buvo pranešta apie 280 tūkstančių įtartinų operacijų ir vienai par kitaip jos bus tyrimos. Ir bus gaunama grįžtamoji informacija ir bus aišku, kiek reikalinga buvo veikla. Bet požiūris apskritai yra gana ciniškas, ypač esant ekonominiai kriziai, nes dauguma informacijos bus panaudojama siekiant e, nubausti tuos, kurie vengia mokesčių. Bet pagrindinis tikslas yra e, nagrinėti rimtus nusikaltimus ir tai bus daroma socialinė žala. Nes socialinė žala yra, žinoma, ją reikėtų skirti nuo terorizmo, nuo organizuoto nusikalstamumo. Bet blogai yra tai, kad didžioji dauguma šios informacijos yra panaudojama renkant mokesčius. Ir tai yra teisėtos priemonės siekiant nubausti tuos, kurie vengia mokėti mokesčių. Tai tie, kurie esate girdėję mane kalbant, tai, norėčiau, tai suprasite, kad tai yra pati trumpiausia mano kalba, o dabar aš būsiu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus ir pastabas. Ačiū Jums. Ačiū, ponui Rafael. Dabar žodis ponui Ringul. Jis turi 15 minučių, o tada bus klausimų ir atsakymų raundas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Dėkoju už e, galimybę pasisakyti jūsų posėdį. Man visada didelė garbė kalbėti kartu su ponu Rafaeliu ir galiu pasakyti, kad pritariu e, daugumą jo išsakytų minčių. Galbūt kažkuriuose punktuose netgi pakalbė, e, kalbėsiu, pasakysiu tą patį. Tikriausiai žinote, kad aš esu, vykdoma, esu vykdomasis sekretorius Maneval agentūroje, tai yra um, Europos tarybos um, žinyba sukurta kovai su pinigų planu ir terorizmo finansavimu. Taip pat aš prižiūriu 2005 e, metų konvencijos įgyvendinimą. Apie tai kalbėsiu ir smulkiau, nes manau, kad tai labai svarbu, turint galvoje Europos e, teisyną. Trumpai apie Europos tarybą. Europos taryba aktyviai veikia šioje srityje jau 30 metų. Europos taryba buvo pirmoji tarptautinė organizacija perspėjusi dėl nešvarių pinigų pavojaus e, finansų sistemai. Europos taryba, kuri yra teisinė organizacija, susirūpino dėl pinigų plovimo. Taip atsitiko todėl, kad taryba suprato, jog kovoti su organizuotu nusikalstamumu efektyviai galima tik tai kovojant efektyviai su pinigų plovimu. Ir iki šiol tą patį galima pasakyti apie organizuotą nusikalstamumą, nes organizuotas nusikalstamumas yra labai aktyvus ir e, uždirba labai dėlės sumas pinigų, taip pat ir Europoje. Pritariu ponui Rafaeliui, kad kartais labai sunku įrodyti bylą susijusią su organizuotu nusikalstumumu, bet teis, tiesa ta, kad yra ir neorganizuotų nusikaltelių, kurie gyvena vien iš nusikaltimų ir pilietinė visuo, visuomenė reikia patikinti, kad tuo žmonės, paga, tie žmonės bus suimti, pagauti ir bus nuteisti ne tik jie, bet ir tie, kurie padeda jiems išplauti pinigus, kad tie padėjėjai, tarpininkai irgi bus pa, rūkti baudžiamojo atsakomybę ir jų turtas bus konfiskuotas. Taigi, 2012 metais Sakyčiau, kad kovoti su pelningu e, nusikalstamumu reiškia teisės saugos e, terminais labai daug. Reikia sekti pinigų kelią ir tuo pačiu ne tik tai vykdyti tai, e, policijos tyrimus, bet ir sekti e, pinigų e, keliavimo kelią, nes finansiniai policijos tyrimai nuveda prie rimtų pinigų plovimo atvejų manau, kad tie rimti pinigų plovimo atvejai ir yra kertinis akmuo. Ir tuos, tą turtą e, būtina konfiskuoti. Kad tai būtų įmanoma, e, reikia tinkamo teisino, kad būtų galima tirti, mm, patraukti baudžiamą atsakomybę ir nuteisti. Reikia tokių, e, tokios teisinės sistemos, kad būtų galima e, konfiskuoti ir išieškoti iš e, nusikaltimo gauto turtą ir netgi tą turtą, kuris yra net, netiesiogiai gautas iš nusikaltimo investuotus pinigus ar kažkur paslėptus pinigus ir taip toliau. Taigi, tai yra dalis tų svarbių klausimų. E, ponas Rafaelis irgi kalbėjo apie panašius e, dalykus. Taigi 2012 metais, norint tai įgyvendinti, reikia stiprios ir efektyvios teisinės pagalbos, ypač e, susekant, užšaldant ir konfiskuojant pajamas, kurios buvo perkeltos į užsienio bankus. E, tai ir yra manival darbas. Ir Taip pat ir Europos tarybos darbas pagal 2005 metų konvenciją. Kalbant apie Europos Sąjungą, Europos Sąjunga yra aktyviai kūrė savo um, teisyną, kad galėtų uh, prisidėti prie šitų tikslų įgyvendinimą per e, pagrindų sprendimus ir žinome, kad e, ruošiama direktyva dėl turto konfiskavimo, tai yra puiku. Ir ES šalim tokios priemonės yra pakankamos. Tačiau norėčiau šiandieną pasakyti labai svarbų dalyką, svarbų dalyką visai, pas, visai Europai. Būtent, kad nusikalstamumas, ypač tarptautinis organizuotas nusikalstamumas, neprasideda ir nesibaigia ES ribose. ES deda didelės pa, e, pastangas, kad sustiprintų policijos tyrimus ES, bendradarbiavimą ES, bet tokių pačių įgaliojimų ir pajėgų e, reikia, kad ES galėtų kreiptis į ne ES šalis visoje kontinentinėje Europoje Pavyzdžiui, į tokią šalį, su kokiam aš dirbu Europos tarybijoje, Belgija, Latvija, jos turėtų galėtų turėti galimybę kreiptis į e, Ukrainą, kuri yra ratifikavusi mūsų konvenciją. Ir paprašyti tokios pačios pagalbos, kokios galima paprašyti ES šalies narės, pavyzdžiui, stebėti sąskaitas realiu laiku, tai yra labai svarbu šiais laikais kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Prie to dar grįšiu e, trumpai apie Manival. Manival buvo sukurtas, įsteigtas 27 metais. 15 metų jubiliejų švesime kitą savaitę. mūsų, šitą instituciją sukūrė dirbti su tomis Europos tarybos narėmis, kurios nedalyvavo finansinių veiksmų darbo grupėje. Taigi, mūsų organizacija buvo sukurta dirbti su tomis šalimis, kuriomis 97 metais buvo vadinamos e, pereinamosios šalys, o dabar jau dauguma tų šalių yra netgi Europos Sąjungoje. Ir Kroatija, dar viena šalis, kitais metais prisijungs prie Europos e, Sąjungos 30, su 33 šalimis šiuo metu dirbame ir buvo priimtas ir jungtinės karalystės prašymas e, pasirūpinti ir e, Junktinės karalystės atitinkamom teritorijom. Taigi, ką mes darome? Mūsų tikslai surašyti statute, esame atskaitingi e, ministrų komitetui Per likusį laiką norėčiau papasakoti mūsų pagrindinius, um, pagrindinius išvadas įvykdžius trečią e, vertinimo raundą. Mes esame vienintelė organiz, or, organizacijos, kuris e, vykdome tokias, e, tokius vertinimus. Ir per trečią įvertinimų raundą galime labai įdomių rezultatų. Pirmiausiai norėčiau konkrečiai aptarti horizontalę apžvalgą, kurią išleidome pernai. Šie rezultatai susiję su Manival tikrinamomis šalimis, bet manau, kad šitie rezultatai yra svarbus ir kito, kitoms ES e, šalims. Kalbant apie prevenciją ir įsipareigojimus. Buvo per pasarosius metus padaryta labai didelė pažanga, ypatingai e, prevencija, kuriant finansinės institucijas. Mes žinome, kad labai daug e, finansų yra, labai daug lėšų yra skiriama e, iš privataus sektoriaus kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Tai daugumoje visų e, šalių yra tinkama, mm, tinkamas teisynas e, šiai sričiai, tas teisynas yra įgyvendinamas. Čia kalbama apie identifikavimą, patikrinimą ES šalyse ir ne ES šalyse pagal direktyvą. Įsipareigojimas kaupti duomenis irgi įgyvendinamas. Šis įsipareigojimas labai svarbus. Labai svarbu, kad finansinės institucijos e, turėtų laikytų visus įrašus apie visas transakcijas ir, ir visas operacijas. 66 procentai valstybių e, atitiko šiuos reikalavimus. E, bankų ir, sektori, bankų ir finansinio sektoriuje šitas atitikimas yra daug aukštesnis, daug geresnis. Priežiūra taip pat yra stipresnė finansinėme sektoriuje negu nefinansinėme sektoriuje. Ir kaip ir ponas, galiu pasakyti, girdint ponui Rafaeliui, profesionalai dirbantys šioje srityje mm, atitinka šios reikalavimus. Bankai yra stambiausios finansinės institucijos ir jos yra būtent tos didžiausios, um, didžiausios įstaigos, kuri praneša duomenis. Bendrai e, galiu pasakyti, kad teisininkai retai praneša, apie, praneša informaciją ir su finansais nesusisio komercinė veikla ir profesija užsimetų žmonės irgi paprastai nedalyvauja šitose procedūrose. Privatus sektorius daug investuoja į prevenciją ir matome rezultatus e, teisinėje sistemoje, tai yra labai svarbu. Reikia paminėti, kad persiokėjimas ir e, teismai tarp valstybių vyksta. Čia tarp 2005-2009 metų mani vėl šalyse šitą tendenciją didėjo. Viena iš didžiausių problemų yra gauti tinkamą statistiką, tinkamus duomenis. Labai dažnai matome, kad duomenis, kurie, duomenis iš ministerijų, iš prokuratūrų yra nepakankami. Patikima statistika rodo, kaip efektyviai yra kovojama su pinigų plovimu. Bet iš esmės reikia pasakyti, kad dauguma šalių nuteisė įtariamuosius pinigų e, plovimu. Nelabai daug tie skaičiai nuteistųjų yra viena ženkliai arba dvi ženkliai. Mes susirūpinę efektyvumu ir e, bylų, rimtum, bylų nagrinėjimo rimtumu. Čia padėtis nėra tokia gera, kaip matome iš skaidrės. Kol kas yra didelis tarpas tarp pinigų plovimo atvejų ir e, realiai nuteistų asmenų. Mes kartais paklausėme, kokie yra didžiausi nusikaltimai šalyje. Ir mums sako, tai prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir taip toliau. O kai e, paklausėme, o kur jūsų sąraše yra pinigų plovimas, jie nežino, nemoka parodyti, e, su kuriuo iš tų nusikaltimų yra susijęs pinigų plovimas. Dažnai e, prokurorai ieško, persekioja už lengvesnius įrodyti nusikals, nusikaltimus. Nes dažnai sunku įrodyti pinigų plovimą ir tokį, prie kito nusikaltimo, prie kitos kalties neprideda nieko tas papildomas tyrimas. Pagrindinė problema yra ta, kad nėra rimto baudžiamojo persekimo tų, kurie plauna pinigus kaip tarpininkai tos autonominės atskiros pinigų plovimo bylos yra pačios sudėtingiausios, jos sudėtingiausia įrodyti, bet jos yra pačios svarbiausios. Jeigu kartais žinome, kad e, yra asmenų, kurie kaip tarpininkai e, plauna pinigus, nusikalstamų grupuočių pinigus. Ir tai yra kaip yra atskira sritis teisės saugos pastangos nėra proporcionalios rezultatams e, ir pastangoms iš privataus sektoriaus. Tikriausiai man jau nebeliko laiko, Bet dar trumpai norėčiau pasakyti, nes ir kiti kalbėjo apie STR e, įtariamų, įtartų, įtartinų operacijų, pranešimai apie įtartinas operacijas. Nė karto nebuvo iškelta byla, kur, kuri buvo paremta e, tokio, tokiais pranešimais. Žinoma, kad e, pranešimai apie įtartinas operacijas prisidėjo prie įrodymų ir tyrimų. Bet žinome, kad 50 procentų šalių siuntė mažiau negu 10 procentų STR kurie buvo naudingi e, tam tikrais tyrimais. Taigi, tyrimams, taigi kyla klausimas, kur, kas atsitinka su, su, su tais pranešimais. Ir skaitant ataskaitas kyla e, klausimas apie e, teisės saugos daromų e, dokumentų kokybę ir, ir, ir, ir, ir turinį. E, bendrai pasakius galima pasakyti, kad Europoje reikia stipresnės kultūros, stipresnės konfiskavimo e, sistemos, kurie atitiktų visus e, įsipareigojimus. Europos žmogaus teisų teismas e, kartais duoda leidimą konfiskuoti pagal Varšuvos konvenciją. Varšuvos konvencija griežčiausiai įpareigoja imtis tokių veiksmų. Taip pat bendradarbiavimas turi būti tobulinamas Varšuvos konvencijoje numatytas yra bendradarbiavimas ir yra labai svarbu tiems, kurie dirba su bylomis Junktinėje karalystėje ir Airijoje. Jie dažnai dirba su neapkaltinamojo nuosprendžių gristais konfiskavimais ir būtent Varšuvos konf, e, Konvencijoje yra griežtas nurodymas bendradarbiauti su šalimis, kuriuose galima taikyti neapkaltinamojo nuosprendžių grįstą konfiskavimą. Atsiprašau, jau 19 minučių praėjo. Tikiuosi, kad e, mano steikta informacija buvo naudinga. E, labai jums ačiū, ponė Ringot Dar norėčiau prieš pradėdavą diskusiją pasveikinti 28 e, e, e, studentus iš Koredžio regiono Italijos. Jie yra pakviesti ponios Boselinė. Sveikinu Jūs. Aš šiandien rytą kėliau vieną klausimą ir negavau atsakymą. Tikiuosi, kad vienas iš trijų dabartinių prelegentų uh, atsakys e, į mano klausimą. Mes e, girdėjome apie svarbų bankų vaidmenį kovojant su pinigų plojimu. Taip pat e, galime suprasti, kad bankai tarsi pagalbinės institucijos yra plaunant pinigus. Ir kartais jie ir suvaidina tokį labai svarbų vaidmenį. Taigi, kas užsumoka už tai? Piliečiai, aišku. Šįryt pateikiau pavyzdį per ankstesnės diskusijas, kalbėjau apie tai, ką mm, skaičiau laikraštyje šiandien ryte, itališkame laikraštyje. E, kai kurie dideli bankai, Barclays bankas, vienas tarp jų. Taigi tie bankai yra numatę 4 e, milijonus eurų maždaug būsto paskoloms kurios e, ir paskolos buvo išduotos konkrečiu atveju 22 metų e, vyrukui, kuris gimęs 92 metais ir jam suteikta paskola milijono eurų, kad jis galėtų nusipirkti didelį restoraną. Ir visiškai nepasiaiškinta jokia informacija apie jį. Aišku, teismas Italijoje e, atšaukė šį e, paskolos susitarimą, pradėtas e, tyrimas ir paaiškėjo, kad kažkas, keli sakiniai parašyti ant popierėlio e, bankui kaip garantija. Ir dar labiau pasiginus paaiškėjo, kad tas vyrukas priklausė mafijos šeimai, sūnus. Buvo sakoma, kad turtingų tėvų vaikas jis yra, bet iš tikrųjų e, tėvai yra susijęs su mafija. Taigi kiek e, tokių atvejų, apie kuriuos mes iš vis nieko nežinome ir man įdomu, koks stebėjimas uh, vyksta atitinkamos veiklos, ar žmonės suvokia, kokią neigiamą vaidmenį gali suvaidinti bankai e, užsimant pinigų plovimu. Kai kas kalbėjo apie tai, kad teisėjai e, paprasčiausiai masi paprastesnių bylų, nes taip palengvėja jų gyvenimas, bet ką e, daryti su tom didelėm bylom. E, stambiosios žuvys dažnai išsisuko nuo teisminio persekiojimo. Ir man atrodo, kad tai baisu dabar žodis ponė Kolino dviems minutėms. Dėkui, pirmininkė. Labai e, įdėmiai išklausiau jūsų žodžių. Labai atsiprašau pirmosios kalbėtojos, kad neišgirdau jos pasisakymo. Dėkuoju antram ir trečiam kalbėtojai. Diskusija tikrai praturtino mano žinias. Girdėjome daug E, įdomių faktų. Mes turime kalbėti bendrą kalbą, kovodami su organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu Europoje. Kalbėtoje buvo minėjo 86 metus, kai buvo primtas pirmasis teisės aktas e, dėl kovos su pinigų plovimu. Toliau e, terorizmo grėsmė sustiprėjo ir susitikė sutarta su Sviftu dėl antiteroristinių veiksmų. Dėl bankų dar daug ką galima pasakyti. Bankai tikrai ne visuomet labai e, entuziastingai dirba šioje srityje. Europa rengia naują e, kovos su pinigų plovimu e, direktyvą, direktyvą dėl konfiskavimo turto. Norėčiau, kad E, matome, kad daug pastangų yra blokuojama ir mes norime vis tik tai kalbėti vienu balsu norime ir su trečiomis šalimis pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, mes turime sutelktai veikti ir su jomis. Norėčiau paklausti, ką Jūs manote, kas e, būtų naudinga, ką galėtų padaryti Europos parlamentas, kai e, jau pasieksime finišo tiesėje žengdami link dviejų direktyvų prieimimo. Kaip mes galėtume sustiprinti viską, ką galėtume padaryti, kad e, nuostatos dėl turto konfiskavimo būtų stipresnės, griežtesnės. Taigi, ką Jūs galvojate, ką mes galėtume padaryti? Aišku, daug kas e, priklausys nuo susitarimų E, kurie bus pagrysti pasitikėjimo valstybių tarpusavio, kovojant su e, šešėlinė ekonomika ir nusikaltėliais. Dėkui ponė Jekolino, ponas Newton Dan. Dėkuoju visiems tiems kalbėtojams. E, poniai, kuri atstovauja Bankų federacijai, noriu pasakyti, jūs sakote, kad bankai nori gauti e, išsamesnę informaciją e, apie registrus, iš registrų, apie akcininkus, savininkus. Mane tai pritrenkė, nes net aš galiu tokią informaciją gauti. Tai ką jūs turėjote galvoje? E, pone Rafal, jūs labai įdomiai kalbėjote. E, jūs kalbėjote apie ekonominius nu, nusikaltimus. Mes e, užsimame e, plačiai plačiu, plačia tarptautiniu pobūdžiu nusikaltimų. Žiūrime, kaip yra visose valstybėse narėse. Taip pat jūs minėjote a, tai, kad reikia įtikinti a, e, pilietinę visuomenę. Kas yra ta pilietinė visuomenė ir kaip reikia ją įtikinti? Jūs galbūt turėdamas tiek patirties turite ir gerų minčių dėl to. Toliau. Jūs sakėte, kad E, mažos pinigų pervedimo institucijos perveda mažas sumas. Ar yra kokiu nors įrodymų, kad jau susima ir pinigų plojimu? Ar tai yra spraga, į kurią reikėtų pasižiūrėti? Ir galiausiai, jūsų patirtis siekia 50 metų. Ką jūs galvojat reikia daryti? Ką mes galėtume galiausiai rekomenduoti, kad būtų galima pagerinti e, problemos sprendimą? paskutiniam kalbėtojui. Jūs labai greitai kalbėjote, siekėte neviršti jums skirto laiko ir būtų labai malonu matyti jūsų pasisakymo tekstą. Gal aš kai ko nesuprantu, bet jūs keltą kartų minėjote Varšuvos e, konvenciją. Aš radau e, Google tik tai e, kažkokią konvenciją dėl keleivių. Jūs tikriausiai apie kažką kitą. E, kalbėjote, nes Google e, paieškos sistema man e, neparodė jokių rezultatų susijusių su tuo, ką jūs minėjote. Dar kas nors nori pasakyti, ne? Tuomet Antiberont, o paskui ponui Ringot e, bus suteiktas žodis. Po penkias minutės jums skiriu. Dėkoju. Pirmiausiai norėčiau sareaguoti tai, ką jūs sakėte, pirmininkė. Jūs minėjote konkretų atvejį konkrečioje valstybėje narėje, e, atitinkama jurisdikcija e, sprendžia šį klausimą. Aišku, tokių dalykų neturėtų būti, finansų įstaigos turi kontrolės vidaus mechanizmus, Kaip jau sakiau, e, žiūrima į žmogiškąjį faktorių, e, technologiniai e, dalykai yra įdėkti ir tokie atvejai neturėtų, tokių atvejų neturėtų būti. Aš tikrai norėčiau, kad ES suderintas teisės aktas neleistų, kad tokie dalykai įvyktų dėl e, pono Newton Dunn pastebėjimo dėl registro. Finansų įstaigos e, turi e, žinotų kliento kontrolės struktūrą. Kai kurios valstybės narės skelbia registrus, galima iš tikrųjų matyti akcinės bendrovės struktūrą, akcininkų struktūrą, bet nebūtinai tai yra visose valstybėse narėse, nėra prievalių bendrovėms. E, taip jau nustatyta ir e, labai dažnai bankas turi e, kreiptis į mm, komercinius registrus ar <laughs> net pasitelkti Google paieškos sistemą, nes nėra bendro atnaujinto e, viešo registro. Ne visose valstybėse narėse tokie registrai egzistuoja. Ir mes turime pamatyti aktualią, aiškiai informaciją, kad būtų galima teisingai įvykdyti mums priskirtas prievalės. Tai tiek. Jūs dabar mane priremėte prie sienos, pabandysiu pažiūrėti, ką aš mm, galiu pasakyti apie tą savo pusės amžiaus patirtį per penkias minutės. Aš kalbėjau apie pilietinę visuomenę, aišku, reikia apibrėžti, kas tai yra. E, tai aktualu ir Europos Sąjungai. Mes galbūt turime kalbėti apie priežiūros institucijų sektorių. Yra daug direktyvų, kurios susijusios su šiuo e, sektoriumi. Dabar e, tai matome, kad tai yra susiję ir su pilietinė visuomenė mes neturime gal galvoti apie kažkokį vidutinį gamintoją. E, bet apie tuos, kurie yra reguliuojami kažkuria prasme ir kurie turi prievalių pagal įstatymus, turi prievalių valstybei būti budrus, būti išvalgus mm, ir laiku teikti ataskaitas. Aš noriu dar kai ką apie atskaitomybę greitai pasakyti, nežinau kaip. Mm, ar viską galima paversti direktyvomis ar kitais teisės aktais. Tačiau susidaro įspūdis, kad jeigu e, sandoris yra skubus, taip dažnai būna finansų pasaulyje, žmonės nori dažnai e, pervesti pinigus dėl varių komercinių priežasčių, tai e, o, pakanka savo įtarimą po operacijos e, perteikti kažkam pranešti apie jį. Nes jeigu e, bus, pavyzdžiui, sustabdyta operacija, tai kils labai daug nemalonių dalykų. Aš E, pasakysiu e, tam tikrą hipotetinį dalyką. E, didieji mažmeniniai komerciniai bankai turi labai greitai apsispręsti, ar iš anksto duos sutikimą sandoriu ar ne, ar jie turi pakankamai įtarimą, kad kažkas yra negerai net ir tokiu atveju reikėtų atlikti sandorį. Ir iškyla labai rimta problema, kaip iš tikrųjų būtų geriausia pasielgti tokiu atveju. Dar e, vienas dalykas, kurį galima patobulinti, ne, kur nėra daug galimybių įtakoti. Ekonominiai e, nusikaltimai pinigų plovimas Junktinėje karalystėje nėra tarp policijos padarinių daugumos prioritetų. Tai yra rimta problema. Jeigu uh, tai nagrinėjama E, teisme tokios bylos tai arba būna e, skiriamos labai didelės bausmės arba orderis konfiskuoti turtą. Tačiau ši policija nepriskiria šios srities prie prioritetinių sričių. Jūs taip pat pateikite įdomų klausimą. Ir pats atsakėte, nes aš, jeigu būčiau atsakęs į jį, tai būčiau apkaltintas šališkumu. Jūs sakė, klausėte, kur jaučiama didžiausia žala. Mes nežinome, ar tai yra bankai, ar pinigų perdavėjai, kokia yra proporcija, mes paprasčiausiai nežinome. Pinigų pervedimo institucijos E, teisės saugos institucijos nuogastauja, kad jeigu pervedamos e, mažos sumos tarp 50-500 e, svarų sterlinkų, tai gali pasinaudoti tokia sistema tie, kas užsijima pinigų plovimu, bet kol kas nėra pakankamai žinių. Įvairios teisės saugos institucijos yra kalbėjusios apie tai. E, tačiau jūs teisingai pastebėjote dėl empirinių e, duomenų, empirinių žinių. Man galbūt pats svarbiausias dalykas, labai aišku, galbūt keista, kad praktikas apie tai kalba, bet jeigu yra tiek nedaug teismo bylų, jungtinė karalystėje, mes priartėjome prie to, kad pinigų e, plovimo reikalavimai nebebūtų priskiriami prie kriminalinės veiklos. Mes labai prie to priartėjome netgi parlamente, bet mes kalbėjome apie tai, palikite tai kaip e, nusikaltimą. Šiaip nėra e, E, daug bylų, bet e, tada, jeigu bus sušvelninti reikalavimai, tai nebebus taip pat saugoma informacija. E, Jungtinė karalystė yra labai rimtas komercinis centras, taip pat tenka mums dėlė priežios našta ir pusiausvyrą yra labai trapi, o atsakymą jūs turite rasti patys. So, thank you very much. Actually, could I just... Labai ačiū. Labai ačiū. E, dėl e, paskutinio e, pastebėjimo. Tai yra, jis kalbėjo apie jungtinės karalystės ypatumus. Daugelį Europos šalių, Europos Sąjungoje nebūtinai yra numatytos baudžiamosios sankcijos nacionalinės, nes tarptautiniai standartai numato baudžiamasias ir administracinės sankcijas nuobaudas. Taip pat egzistuoja įvairios prevencinės priemonės. Taigi tas paskutinis pastebėjimas prieš mane kalbėjusio kolegos yra labai specifinis Junktinės karalystės e, elementas. E, dėl Varšuvos e, konvencijos ir pinigų pervedėjų ir valiutos keitimo punktų. Junktinėje karalystėje buvo atvejis, Per pastarusius dešimt metų e, matėme, kad e, pastebėjome bent jau dvi bylas, kuriuose Londono valiutos keitimo e, biurai buvo nustatyti, kad yra paprasčiausiai kaip tik tai vitrina, už kurios lėpėsi pinigų ploviai. Ir paskui buvo išduoti orderiai konfiskuoti dėlės vertės turtą po to. Taigi neturėtume menkinti, e, galvoti, kad valiutos keitimo punktai atlieka tik tai labai kažkokią tai e, menkos apimties, euros apimties veiklą. Įvairiose šalyse, kuriuose yra valiutos keitimo punktai, pinigų pervedimo agentūros, e, standartai, reikalavimai dėl e, pinigų plovimo, tiksliau žinios apie juos yra kur kas menkesni negu kad Londone ar Bruselėje. Taigi reikia dar daug ką padaryti, e, e, informuojant tuos sektorius apie tarptautinius standartus skirtus kovoti su pinigų plovimu ir dėl to kyla surūpimas dėl šios sektoriaus bent jau atskirų dalių. Dabar dėl Varšuvos e, konvencijų sutrumpintai pasakiau pavadinimą, nes šiaip jis yra nepaprastai ilgas. Tai yra Europos tarybos konvencija dėl e, pinigų plovimo e, būdų ir kitų neteisų būdų įgytų lėšų arešto ir konfiskavimo. Tai yra Europos tarybos konvencija, bet kur kas svarbiau yra tai, kad ši konvencija susijusi su mintimi, kad nusikaltimai neapsiribo ES sienomis e, veikia tarptautinės organizuotų nusikaltelių grupės, jų centrai e, juda aplink ES į Europą ir e, panašiai. Kadangi nusikaltimai yra tarptautinio pobūdžio, reikia užsitikrinti gerą tarpusavę teisinę pagalbą tarp e, Europos valstybių, kurios nepriklauso ES ir ES valstybių narių. Jūs e, pateikdamas klausimą sakėte, kad reikia susitarimų tarp valstybių. Būtent e, to nereikia, jeigu taip galima pasakyti, dvišalių susitarimų. Mums reikia daugia šalių priemonių, kurios būtų aiškios visoms sustarimus ratifikavusioms pusėms dėl prievalių ir lūkesčių. Galbūt aš ne viską e, gerai paaiškinau, bet pasakysiu, kad ES šiuo metu, jeigu šalis yra įgyvendinusi ES tarpusavio teisinės pagalbos konvencijos protokolą, tai visos valstybės narės turėtų, sakau, turėtų, ne, nežinau, ar visos gali, turėtų galėti teikti informaciją dėl to, ar asmuo turi kitoje es valstybė narėje banko sąskaitą, pateikti istorinę informaciją apie vairius įrašus, aišku, laikantis tam tikrų apsaugos principų saugiklių ir e, tokiu būdu galima galvoti apie tam tikrą stebėseną į priekį. Tai yra galvoti, e, kaip užfiksuoti būsimas operacijas esant tam tikroms aplinkybėms. E, gerai, jeigu viskas vyks Europos Sąjungoje, tą galima įdėkti, bet jeigu reikia e, informacijos iš Rusijos, Ukrainos, e, Pietričio Europos, kitų manival šalių. E, Ukraina yra ratifikavusi konvenciją, taip pat Albanija. E, daug kitų didesnių šalių taip pat tą greitai padarys. Ir šioje situacijoje tai reiškia, kad ES valstybės narės, kurios yra ratifikavusios konvenciją, gali prašyti Ukrainos, Prancūzijos ar Albanijos e, imtis e, minėtų veiksmų. Tai yra tarptautinis bendradarbiavimas ir tai yra bendras Europos standartas. Manau, kad Todėl e, ši veikla nepaprastai svarbi. Dabar 13 valstybių narių, jeigu ir trauksime Kroatiją, yra ratifikavusios šią e, konvenciją, 10 valstybių narių ir pati Europos Sąjunga yra pasirašiusi konvenciją, pasirašiusios konvenciją, bet dar jos neratifikavusios. Daugelį įvairių susitikimų mes spaudžiame Europos Sąjungą ir e, partnerės e, paraginti visas valstybės narės. Ir ypač, kadangi klausimą patekė Junktinės karalystės atstovas, ir ypač Junktinė karalystė tą padaryti, nes jį kol kas nėra pasirašiusi konvencijos. Lordų rūmų parlamentinėme komitete buvo pateiktas rekomendacijos. Aš prieš porą metų tame komitete kalbėjau ir turbūt matysime, kad tai bus padaryta gana greitai. Junktinė karalystė pirmininka Europos taryboje konvencijos rengimo darb, darbuose. Bendradarbiavimas ir sustiprinimas veiksmų Europos e, Sąjungoje yra svarbu. Reikia, kad jūs e, tokiu būdu sustiprintumėte savo priemonių svorį, bet nepamirškime būtinybės bendarbiauti platesnėme Europos kontekste. Ačiū. Grazie nostri ospiti per e, il loro intervento. Per... E, norėčiau padėkoti mūsų svečiams už pasisakymus, už pastabas, už atsakymus į klausimus. Taigi, Paprašyčiau jūsų palikti dokumentus mūsų sekretoriatui. Jeigu dar turite pastabų, prašome jas atsiųsti. O dabar norėčiau pakviesti į podiumą kitus mūsų svečius, bet prieš tai. Norėčiau paprašyti kolegų pasižiūrėti filmą Il Tempo nes kaip tik žymime 20-asias žudinių Italijoje metinės. Pone Borselinė organizavo šio filmo peržiūrą, taip pat ponas Voboda. O dabar pereisime prie ketvirtos grupės dėl finansinių srautų kontroliavimo darbo su bendra, nebendradarbiaujančiomis teritorijomis ir grinųjų pinigų srautų kontroliavimą šiems judant iš Europos ir į ją. Norėčiau pakviesti Sebastian Fiedler, jis kalbės apie Vokietijos patirtį kovojant su pinigų plovimu, siejant juos su nebendradarbiaujančiomis teritorijomis. Taip pat Džeremi Kave, kuris kalbės apie nebendradarbiaujančių teritorijų vaidmenį plaunant iš nusikalstamos veiklos įgytas lėšas. Ir Karlo Van Heukelom, kuris atstovauja Europolą. Jis kalbės apie priemonės leidžiančias nustatyti fizinį grinųjų pinigų įdėjimą vykdant pinigų plovimo prevenciją ir apie operaciją Ateniai. Pirmiausiai bus pristatymai, o po to klausimai ir atsakymai. Pirmiausia, suteiksiu žodį Sebastian Fidle. Jis kalbės apie tyrimus dėl teisės aktų gyvendinimo ir pinigų plovimų siejant juos su nebedradarbiaujančiomis teritorijomis. Žodis jums. Ačiū už pakvietimą. Jau vien tai mums yra didelė garbė, kad kaip specialistai, dirbantys praktinėje srityje, galime atvykti į parlamentą ir kalbėti. Aš atstovauju e, skėtinę organizaciją ir mes dirbame su ekonominių nusikaltimų tyrimų tarnybomis, dirbame jau, jau keletą metų, dirbu pinigų plovimo srityje ir kovojant su Vokietijoje patiriamomis problemomis. Taigi, mano pristatymas yra parengtas taip, kad būtų galima kalbėti apie šešėlinės finansinės rinkas, taip pat pristatysiu nebendradarbiaujančias teritorijas ir pinigų srautų kontroliavimą ir kiek tai galima padaryti. Taip pat e, pasidalysiu praktinė, praktinė patirtimi pradinėme lygmenyje. Prieš šį pristatymą tariausi su kolegomis, kad geriau galėčiau pateikti situacijos apžvalgą. Pirmoje dalyje kalbėsiu apie šešėlinės finansinės rinkas, kurios kelia didelį susirūpinimą ir kiek daug darbo turime atlikti tirdami tuos atvejus. Toliau e, pakalbėsiu apie Vokietijos situaciją ir kaip nutinka, kai kitos šalys kreipiasi į mus, siekdamos aptarti pinigų plovimo atvejus, jeigu e, siekia konfiskuoti neteisėtai įgytas lėšas. Dabar vyksta politinė diskusija dėl to, kokios kontrolės priemonės veikia kovojant su pinigų plovimu. Žinoma, galima pasiremti ir ankstesniais pristatymais, o paskutinėje dalyje pristatysiu konstruktyvius pasiūlymus. Pirmiausiai, ne, nebendradarbiaujančios teritorijos. Kokios tai teritorijos? E, galima būtų tai pavadinti šešėlinėmis finansinėmis teritorijomis arba e, tam tikrais tinklais ir kokia yra mūsų patirti šioje srityje. tai yra tos valstybės, su kuriomis dažniausiai turime dirbti kartu. Viena iš tų šalių netaip jau ir toli yra, tai Kipras. Pastaruoju metu vyksta daug tyrimų e, dėl modus operandi. Ten įsteigiamos e, fiktyvios įmonės, jos atidaro fiktyves banko sąskaitas ir tyrimo metu yra nustatoma neteisėtai įgytos lėšos, o po to labai sunku sulaukti pagalbos, kad būtų galima areštuoti tas lėšas. Yra didelių problemų siekiant nustatyti finansinius sandorius ir taip pat labai sunku greitai atlikti tyrimus. Jeigu asmuo yra sulaikytas, tai suprantama, tyrimas turi būti atliekamas labai greitai, bet e, kai kuriais atvejais lietai veikianti teisingumo sistema yra tikra kliūtis ir kartais labai sunku išnagrinėti tuos atvejus, nes e, Kipras taiko tokius kriterijus, dėl kurių neįmanoma atlikti tyrimų, nes Kipre siekiant areštuoti sąskaitą reikia nurodyti, kokiais kanalais pinigai e, atėjo. Taigi prieš sulaukiant atsakymo reikia atskleisti visą turimą informaciją. Ir susidurima su tokiais sunkumais tyriant atvejus. Dabartinis atvejs yra e, siuntimo karuselė. Tai yra jungtinės karalystės salos, e, Gibralta, Gibraltaras ir daug kitų vietovių, juose labai sunku greitai gauti teisinę pagalbą. Ne problema kreiptis į teisėsaugos institucijas tose salose, tačiau E, prašoma labai daug informacijos apie tyrimus. Singapūras ir Hongkongas tai yra taip pat tos šalys, kuriomis yra suinteresuoti nusikaltėliai. Vokietija yra netoli Šveicarijos, taigi su Šveicarija yra kitas klausimas. Kalbant apie teisingumą mokesčių srityje, matome, kad Šveicarijoje yra apie 30 procentų turto, kuris yra šešėlinėje finansinėje rinkoje. Reikėtų pripažinti ir tai, kad Šveicarijoje situacija yra kitokia. Bendradarbiavimas su teisės saugos institucijomis yra tobulas, tačiau teisinė pagalba gaunama negreitai ir tai nepadeda mūsų atliekamiems tyrimams nes nusikaltėliai yra, turi puikią teisinę apsaugą ir ga, galiausiai labai sunku konfiskuoti lėšas arba atlikti tyrimus e, dėl paslėptų sąskaitų. Suprantama, visada reikia apie veiksmus informuoti teismus. Labai daug fiktyvių įmonių veikia tuose šalyse ir, žinoma, kartais labai katastrofiška, kai atsižvelgiama į tai, kas yra leidžiama kai kuriuose šalyse. Tai ir valdybos pirmininkas labai dažnai gali nurodyti audito įmonėms, kaip atlikti auditą. Kai dėl bankų buvo apie tai jau kalbama ir mūsų patirtis dviejopa. Vokietijoje daugiau kaip 90 procentų visų įtariamųjų, visų pranešimų dėl įtariamų finansinių opera, operacijų gaunama iš finansinių institucijų, bet Šveicarijos bankai, UBS ir kiti Šveicarijos bankai ir bankų institucijos kelia problemų, nes klientai ten yra padėję milijardinės sumas ir taip pat kai kurios sumos yra Bermuduose ir jas išaldyti ir konfiskuoti beveik neįmanoma. Taigi tokiais atvejais reikėtų taikyti didesnės baudas ir dauguma kolegų nelabai supranta, kodėl Vokietijos rinkoje ir toliau galima leisti toms bankinėms institucijoms veikti, kai jos vykdo tokią veiklą. Laikas keisti požiūrį. Ne visada mums lengva vykdyti veiklą. Turime analizuoti ir tai, kaip darbas vykdomas kitose šalyse, kaip ten teikiama teisinė pagalba. O teisinė pagalba yra labai svarbi, nes taip mes galime patobulinti savo veiklą. Štai dar vienas atvejis. Olandijos narkotikų priekeivis įstengė paslėpti 20 milijonų eurų iš narkotikų priekybos ir išsaugoti kitą turtą. E, mes kreipėmės į Olandiją prašydami teisinės pagalbos ir generalinės prokuroras. E, informavo apie tai, kur yra turtas. Ir turtas buvo taip išsklaidytas, kad buvo sunku gauti pagalbą. Žinoma, reikėtų pasvarstyti apie direktyvą, apie reglamentų įgyvendinimo veiksmingumą, apie tai buvo kalbama. kai dėl išteklių valdymo skirtingos valstybės narės e, skirtingai tai supranta. Mums reikalingas abipusis supratimas ir įgyvendinimas. Vietiniai teismai dažniausiai e, priima savo sprendimus, kurie įgyvendinami valstybėse narėse Ir gaila, kad iš karto negalima susipažinti su teismo sprendimu ir pamatyti, kaip jis įgyvendinamas kitoje šalyje. Ir čia kalbu apie Europos arešto orderį. Dar viena dalykas, kurį reikėtų paminėti, ir tai yra susijęs su ankstesniu pristatymu, tai yra informuotumo didinimas. Reikia nustatyti, kam daroma žala 90 procentų pinigų plovimo yra susijęs su finansų sektoriumi. Europoje 8, yra pra, apie 90 procentų nusikaltimų praneša bankai ir e, tik tai nedidelė dalis informacijos yra pranešama iš kitų institucijų. Taigi mums reikia žinoti, kodėl taip svarbu stebėti įtartinus sandorius ir pranešti apie juos. Tai dažnai yra pagrindinė kliūtis. Nacionalinė politinė situacija konkrečioje valstybėje narėje dažnai gali būti tokia, kad labiau uh, yra vertinama nacionaliniai sprendimai. Ir kartais nelengva išaiškinti, kodėl mums reikalinga pagalba, kodėl reikalinga ūkio subjektų pagalba. Tik tuo met pranešimai apie įtartinus atvejus gali padėti. Pavyzdžiui, kalbant apie priekeivius automobiliais. Jeigu parduodamas automobilis už 70 tūkstančių eurų grinaisiais, tai jau yra tartinas atvejis, taip pat yra ir su turtu. Vokietijoje baudžiamųjų e, baudžiamasis bylas nagrinėjantis pareigūnai susiduria su sunkumais dėl to, kad trūksta informuotumo. Dažniausiai turtas yra parduodamas per aukcionus, tas turtas, kuris yra teisėtai konfiskuotas, bet reikia atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai asmenys moka grinaisiais. Visų pirma, jie turėtų įrodyti, kaip tie pinigai buvo įgyti, kaip perkamas brangus turtas. Uh, apskritai trūksta jautrumo ir supratimo, kodėl tokie sandoriai yra įtartini. Ir reikia ne tik didinti informuotumą, bet bankuose ir kitose ekonomikos rytise atlikti patikrinimus. Dažniausiai tie patikrinimai vyksta tik kai kas nors įvyksta arba kai yra daromas išorinis spaudimas. Kalbama apie savi reguliavimą yra ir priežiūros institucijos. Dabar Vokietijoje visi region, visuose regionuose yra tokios priežiūros institucijos, kurios tikrina, kiek laikomasi įstatymų, bet Vokietijoje e, yra 200 e, tokių priežiūros institucijų ir vietinių, ir regioninių, ir valstybinių lygmenių. Ir jeigu darbuotojai nėra tinkamai apmokyti, tai visa sistema ir neveiks taip, kaip turėtų. Na, o dabar pereinu prie paskutinės pristatymo dalies ir prie svarbiausių pasiūlymų. Maničiau, kad politinėse diskusijose būtent apie tai reikia kalbėti. Nusikaltimai kainuoja daug daugiau nei kova su nusikaltimai šioje srityje. Kartais dogmatiškai teigiama, kad ištekliai, kurie skiriami nusikaltimų tyrimų, yra mažinami visose šalyse, tačiau tai yra katastrofiška situacija. Nes Nacionaliniu mastu turi būti nustatyti prioritetai, kalbant apie biudžetą ir biudžetų asignavimus reikia atlikti stebėjimą, stebėti tam tikras grupės, kurios absorbuoja mūsų išteklius. Ir iš tikrųjų daugiau kainuoja neinvestuoti, neinvestuoti. Na, kalbu kaip e, profsąjungininkas, bet iš tiesų tai yra labai svarbus klausimas. Mums reikėtų atkreipti dėmesį į kokybę, o ne į kiekybę. Reikia nustatyti minimalius uh, tyriejų kvalifikacijos standartus. Ir aš kalbu ne tik kriminalinę policiją, bet ir apie prokurorus, kurie taip pat galėtų dirbti veiksmingiau. Ir galiausiai norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Manyčiau, kad daugelie sričių mums trūksta žinių kad galėtume tinkamai spręsti šios klausimus. Buvo atlikta mokslinių tyrimų ir nurodyta, kad mums reikalingas išsamesnis požiūris, kad galėtume suprasti įvairias rytis geriau. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Džimi Karveriui. Much, Madam Chair, and, uh... Ačiū pirmininkė. Dėkoju komitetui už tai, kad pakvietėte mane kaip Transparency International atstovą tikriausiai reikėtų prisistatyti. Taip, aš esu pilietinės visuomenės atstovas, nors tiksliai nežinau, kaip tai jūs tiksliai klausite. Transparency International dabar yra pakankamai žinoma organizacija, nereikia aiškinti, ką daro, kokie jos tiklai ir šiandien tikrai Nekalbėsiu vien tik tai apie korupciją kaip aspektą. Tikriausiai neverta kalbėti apie korupciją kaip pinigų plovimo aspektą e, ar terorizmo finansavimą kaip pinigų plovimo aspektą. Pinigų plovimas yra susijęs su identifikavimu ir sustabdymu e, nelegalių lėšų e, perkelimų. Ir tai daug, daug e, svarbiau nei e, kova su korupcija ar mm, terorizmo finansavimu. Pasižiūrėjus į statistiką matome, kad korupcija sudaro 20-30 milijardų eurų per metus pasaulyje. Tai yra tikrai didelė suma pinigų. Bet neteisėtų lėšų uh, Ehm, vien, ne, ne, ne, neteisėtos lėšos sudaro 1,5 ehm, trilijonus eurų, tai yra daug daugiau. Ir jeigu galime bent 10 procentų sumažinti ehm, šias neteisėtas lėšas, tikrai padėsime visuomeniai ir tikrai prisidėsime prie problemos sumažinimo. Visuomeniai labai reikia šito žingsnio, nes iš visos statistikos matome, kad neteisėtų, neteisėtai gautų lėšų srautas stipriai didėja, toli gražu nemažėja. Reikia išsiaiškinti priežastis, kodėl taip yra. Taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, kad nors aš esu šioje darbo atvarkėje priskirtas prie nebedradarbiaujančios teritorijos, ir bendradarbiavimo su jomis, bet aš žiūriu daug liberaliau. E, finansinių veiksmų darbo grupė yra sudarusi nebedarbiaujančių teritorijų sąrašą. Jį pradeda Šiaurės Koreja, Iranas, Kuba, Bolivija ir taip toliau, bet nereikėtų sumažinti, e, nereikėtų manyti, kad tom šalim tai nėra svarbu. Tos, tos šalyse yra labai dėlis rautai tų pinigų. Ne, neįmanoma tose šalyse sukurti mm, sveikos visuomenės. Ir viena iš priežasčių yra ta, kad pinigai, kurie yra ten uždirbami, išplaukia iš tų šalių neteisėtais keliais. Tai yra labai svarbu uh, E, toms šalim, bet e, tikriausiai ne apie tai jūs šitame komitete per šią sesiją kalbate. Galėtumėm sutelkti dėmesį į e, mokestinius rojus. Tai yra įprastiniai keliai pinigų plovėjų, galėtumėm įvardinti Guanuvatų ar, ar, ar kokias e, kitas e, las Karibuose ar Ramiame vandenyne, kurios e, puikiai gyvena, nes e, dirba kaip e, m, mm, mokesiniai rojai, kai kurios tų salų yra susijusios su ES, pavyzdžiui, yra Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijos arba pagalvojame ir apie prancūzų teritorijas, ir apie Niderlandų žiūrio teritorijas. Jos visos čia, yra, um, čia turi savo vaidmenį šiame žaidime. Bet reikėtų pirmiausia kalbėti apie tuos didžiuosius žaidėjus. Šveicarija, kaip buvo sakyta, tikriausiai Vokietijai yra pati stambiausia iš tų mm, raus teritorijų. Uh, Jungtinė karalystė yra irgi viena iš svarbiausių veikėjų jungtinėje Europos Sąjungoje. Ir e, John Moskow, New Yorko pareigūnas e, Londono rodo, rodo į Londoną ir sako, kad tai yra didžiausias pinigų plovimo fabrikas. Ir tai tiesa, Tai tiesa todėl, kad tai yra didžiausias finansų sektu, e, centras pasaulyje. Pirmininkė pertraukė kalbėtoje ir sako, jei galėtumėte, pasistengkite pakalbėti apie šitą aspektą. Norėjau, kad jūs ypatingai pabrėžtumėte šitą aspektą. Kalbėtojas. Londono miestas yra didžiausias pinigų plovimo centras visame pasaulyje. Kitaip negali būti, nes tenai e, per Londono miestą praplaukia didžiausias rovės pinigų. Tai nėra gerai. Mano nuomonė, Londono. Londonas dažniausiai pasakytų, aš nekaltas, ne Londonas kaltas dėl to. Sistema yra sistema, tokia yra sistema. E, Transparency International pradėjus tokius debatus, kai kalbame, į ką turėtume kreipti dėmesį, aš paprastai aiškiai sakau, taip teisingai sak, e, sakome, kad e, viena vertus. Visą laiką yra dvi pusės, kažkas tai moka kyšį, kažkas priima kyšį, tai yra dvi šalė transakcija. Bet korupcijai, bet kalbant apie visą apie visus kitus nusikalstamus yra trys šalis. Viduryje stovi tarpininkas ir tas tarpininkas, finansinis tarpininkas, pats savaime nėra blogas. Jie yra tiek geri, kiek stengiasi dirbti sąžininkai. Jie gali sąžininkai dirbti toje sistemoje, gerai naudoti sistemą arba blogai naudoti sistemą. Ir tiesa yra ta, kad sistema veikia blogai ir reikia pakeisti šitos sistemos veikimą tam, kad procesas tikrai padarytų pažangą. Okay. Grįžkime vieną kartą atgal. Panas Rafael kalbėjo apie uh, teisės, te, te, teisės aktų poreikį. Anksčiau nebuvo reikalavimo turėti informaciją apie klientą, bet bankai patys norėdavo turėti informaciją. Jie norėjo sužinoti, kas yra jų klientas, iš kur jie uždirba pinigus, kodėl nori juos laikyti iš tame banke ir taip toliau. Teisės, e, teisės aktų turime, bet dabar vertybės lik ir dingo. Ir dabar turime tokią likti. Dabar užtenka tiesiog pažymėti langelius. Ir pažymėdami langelius nesuteikėme pakankamos informacijos. Bankai ir kitos institucijos deda pastangas kovoti su pinigų plovimu, bet ir, ir investicijos yra tikrai didelės kiekvienais metais, pavyzdžiui, persekiojimams. Galima būtų kitaip investuoti tos pinigus į daug efektyvesnius persekiojimus. Nekalbu apie naujus teisės aktus, naują reglamentavimą. Kalbu apie geresnį suvokimą, kaip vyksta šitas procesas ir kokias, kokią atsakomybę turime prisijimti kiekvienas iš mūsų e, ir kaip mes kiekvienas prisidedame prie to proceso vykimo ar sustabdymo. Europos banko federacijos atstovė kalbėjo ir anksčiau esu girdėjus ir sakė, kad bankai yra atsakingi už 80 procentų e, įtar, įtartinų operacijų, jie tiek, jie tiek pranešimų atsiunčia, bet niekas nekreipia dėmesio į tas operacijas. Iš tikrųjų, bankai e, yra atsakingi už 80 procentų problemos ir šitą atsakomybę e, reikia pasinaudoti ir pagerinti pačią sistemą. Jeigu bankas, paimkime pavyzdį, kuris galbūt padės išaiškinti ir jūsų klausimą. Praeitą savaitę Londone vyko teismas jau jauno e, Nigerijoje gimusio Brito asmens teismas. UBS e, jis priklausė. Jei būtų atsitikę šiek tiek kitaip, 7,5 e, milijardo mm, svarų būtų kainavę bankui. Tai iš tikrųjų labai dideli pinigai, jeigu įmanoma e, perplauti tokią sumą pinigų, kažkas tikrai e, veikia labai negerai. Taigi, kas yra tinkamiausias asmuo suprasti šitą problemą ir išspręsti su didžiausia pagarba parlamente sakau, kad netikiu, jog tarp jūsų yra e, aukšto lygio matematikų, ir, e, kurie suprastų, kaip veikia rinka. Nesu sutikęs nacionalinių lygmenių politiko, kuris sugebėtų tai suprasti. Tarkime, kad jūs galite rasti sprendimus. Bet e, toksai tikėjimas būtų per daug naivus. Bet jūs galite tikėtis, kad sektorius, kuriame dirba, e, kad žmonės, kurie dirba šiame sektoriu, turi daug geresnį supratimą. Jūs kalbėjote apie Barclay, kad Barclay 20 mečiui e, suteikė milijono eurų e, paskolą. Tokių atvejų įvyksta kasdieną. Kas Barklis ir jo e, akcininkai e, nuo to nukenčia, bet jie yra apsidraudę. Būtent, ap, būtent taip ir vyko priekyba išvestiniam finansiniam priemonėm. Kuo rizikingesnė transakcija ar, ar, ar sandoris, tuo daugiau uždirbsi. Julian Ledman parašė knygą prieš kelis metus Fool's Goal, e, kuri puikiai e, apibūdina, kaip viskas e, vyko. Jeigu bankai yra pasirengę šitaip rizikuoti, jeigu nacionalinės bendruomenės ir mokesčių mokėtojai turi šitaip rizikuoti, kad išpirktų bankus, kai jie susimaus, tai yra labai sudėtinga sugalvoti, kaip šitą procesą apversti aukštinkojom manau, kad reikia prisimti atsakomybę, e, pirmiausiai e, nusitaikyti į tarpininkus. Ne tik tai bankai yra finansiniai tarpininkai. Daugiausiai tai yra bankai, nes e, į bankus suteka visi pinigai. Bet taip pat norėčiau paminėti ir teisininkus, nes, kaip buvo pasakyta, teisininkai dažnai nenori pranešti atitinkamom institucijom. Ir tai tikriausiai yra tiesa. Žinau, kad Europos e, teisininkų advokatų asociacija nenori tai įsivelti. Aš pats esu teisininkas Ir aš turiu prisimti atsakomybę už savo klientų a, a, veiklą. Jeigu mano klientas užsijima e, kvestionuojama veikla ar kažkokia nusikaltama veikla, aš esu aš tai atsakingas. Taigi reikia labai griežtai pasakyti advokatų asociacijas, kad jie turi prisimti atsakomybę. E, Ta pati galima pasakyti ir apie kitus, pavyzdžiui, draudikus. Tai yra, e, nes klesti labai didelis ir sėkmingai dirbantis finansinių tarpininkų pasaulis. Visi turi pakeisti savo mentalitetą ir savo įsivaizdavimą ir, suprasti, ir, ir rasti būdą, kaip aš prisidėsiu prie rizikos sumažinimo. Kita vertus, kas yra rizika? Kuo rizikuoja bankas, kuris nesugeba uh, teisingai įvertinti transakcijos, kuri yra atlikta su neteisėtai gytų turtu. Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos turi įvairiausių teisės aktų ir daug yra galimybė apėti tos teisės aktus. pavyzdžiui, teisininkai labai puikiai. Jie puikiai moka paskirti bausmes Europos Sąjungai ir tiesiog nukreipia dėmesį nuo tikrų nusikaltimų ir nuo, nuo ją. Kalbėdamas kaip europietis, Man kaip europiečiui labai skaudu girdėti, kad e, sakoma, jog tik JAV gali e, imtis veiksmų dėl bankų. Mes, europiečiai, turime atsibusti, suvokti, kad rizika yra reikalinga. Aš pasakysiu, ką turiu galvoje. UBS minėjau finansų įstaiga. E, ji leido savo brokeriui atsidurti e, tokioje situacijoje, kad jis galėjo pusantro milijono e, svarų nusukti į šoną. Taigi mes turime galvoti, kaip veikti, kad tikrai e, mūsų veikla duotų veiksmingų rezultatų. Ačiū, ponė Kalveri. Nepamirškime, koks yra svarbus teisininkų vaidmuo, taip pat notarų visame šiame procese. Tai yra tam tikra pilkoji zona, kartais tie žmonės tarnauja ir organizuotam e, nusikaltelių pasauliui. Kitas mūsų kalbėtojas yra Europolo atstovas Karlo Van Heuklekom. E, Jis kalbės apie priemonės skirtas nustatyti mm, fiziniam pinigų e, grinų judėjimui e, kaip prevencijos pinigų plovimo priemonė. E, mes taip pat turime pasidžiaugti, kad yra salėje klausytojų ir 28 studentai. Jūs taip pat galėsite jiems kalbėti. Dėkui visiems. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Aš esu Karla Van Heklum vadovauju ekonominių finansinių nusikaltimų e, departamente Europole, Europos Sąjungos teisės saugos institucija tai yra, kuri palengvina valstybių narių e, pastangas, jų teisės saugos institucijų pastangas kovojant su organizuotu nusikalstamumu visomis formomis jo. Norėčiau pasinaudoti progą ir kreiptis į Jūs e, dėl, ir pakalbėti apie du dalykus. Pirmiausiai, e, e, grinųjų pinigų kontrabanda. E, šis, e, e ši veikla plečiasi. Taip pat e, penki E, e, euro 500 vertės banknotai ir jų kontrabanda stambių mastų. E, per pastarąjį dešimtmetį matėme, kad pirmiausia ES labai išsiplėtė kontrabandos atveju. Stambių mastų kontrabanda fiziškai pervežamų eurų. E, įvairiomis transporto priemonėmis, e, oro transporto priemonėmis, geležinkeliu, keliais. Yra nemažai išorės tam tikrų postumių, dėl ko taip atsitiko, dėl ko šis reiškinys plečiasi. 2002 metais buvo E, įvesta ES valiuta, euras, e, fizinė prasme, atsirado 500 eurų banknotai, kurie e, palengvino fizinį pervežimą pinigų ir galimybę keistis neteisėtais grinaisiais pinigais. Pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, vieno aštuntadalio apimties tai reikia kontrabandą pervežant eurus, negu kad pervežant dolerius. Taigi nusikaltėliai pamatė privalumus, ką reiškia, e, kaip jiems lengviau tapo kontrabandą pervežti e, euro valiutą. Euras tampa visame pasaulyje e, pripažįstama valiuta ir infliacijos rizika yra nedidelė. Kita svarbi priežastis yra ta, kad pasaulinės e, nuostatos e, dėl e, pinigų plovimo prevencijos, e, neleidžia piknaudžiauti e, finansų sistema ir ta sistema tapo savo sėkmės auka. E, apskritai nusikaltėliai nėra kvailiai ir jie greitai suvokė, kad tam, kad jų niekas nesusektų, jiems nebereikia, reikia vengti naudotis kaip įmanoma, kur tik tai manoma, finansų sistema, kadangi jeigu bus užfiksuotos įtartinos operacijos, tai tada bus informuotos teisės saugos institucijos apie e, įtarimą, kad vyksta pinigų plovimas per pinigų sistemą, per finansų sistemą. Dar kita labai e, svarbi priežastis, dėl ko plečiasi pinigų kontrabandos mastas, yra tam tikra per anomaliją, kodėl atsiranda, yra susijusi su tuo, kad šiandieną nėra ES teisės akto, kuri E, reikalauja informuoti apie Europos bendrijos viduje sudaromus, e, pervežamus pinigus, e, kurie yra mažesni negu 10 tūkstančių eurų. Pagal 2005-889 reglamentą taip yra nustatyta. Daugelis valstybių, valstybių narių e, prievalė e, E, esant viduje ES e, per, pervežimui lėšų informuoti apie tokius atvejus. Trečioji e, kovos su pinigų plovimu direktyva reikalavo, kad valstybės narės imtųsi būtinų teisinių priemonių ir uždraustų grinųjų pinigų naudojimą įsigijant prekes. Tačiau jeigu tu uh, įveži grinuosius pinigus į Europos Sąjungą, vėliau pamatysite, kad vidutiniškai 83 tūkstančiai eurų tokios vertė, tokia vertė deklaruojama kiekvieną kartą ir tada e, nedraudžiama to daryti. Taigi e, sunku paaiškinti logiką. E, šis reiškinys išiškėjo, kaip sakiau, per pastarąjį dešimtmetį. Atsirado e, operatyvinės veiklos tam tikrų pavyzdžių, atsirado ES speciali darbo grupė tam, kad galėtume mes bandyti kaip nors kovoti su šia plintančia problema. Trys e, išėlės pirmininkavusios šalis e, Europos Sąjungoje surengė operacija, taip vadinama Atena operacija, e, bendra muitinės pareigūnų policijos pareigūnų operacija tam, kad būtų kaip galima mm, dažniau nustatyti pervežamos valiutos e, grįdųjų pinigų atvejus ir kur įmanoma konfiskuoti. E, tokias lėšas Danija pirmininkavusi pradėjo šią operaciją ir Europolas pasiūlė šiek tiek kitokį požiūrį. Mes pasiūlėme e, prieš operatyvinį etapą e, rizikos analizę. Tai yra tam, kad būtų galima įvertinti privalumus tokių operacijų. Ir mes pirmiausia geriau galėjome panaudoti išteklius dalyvaujančių e, valstybių narių, teisė tvarkos institucijų per operacijas ir taip pat aiškiai pamatėme, kad e, buvo tikrai sėkmingas toks požiūris per operacijas konfiskuoto turto e, pinigų atvejai išaugo 600 procentų. Kitas naudingas E, elementas galbūt e, dar labiau svarbus yra toks. Galbūt pirmą kartą mes surinkome į tikinančio strateginio pobūdžio žvalgybinės informacijos, kuri leido mums geriau suvokti, koks yra šios problemos mastas ir taip pat e, geriau supratome, kokie yra šio reiškinio varikliai arba mechanizmai svarbiausi. E, tos e, prieš operatyvinės e, fazės arba etapo išvados pagrindinės būtų tokios. Aš dabar nenoriu detaliai kalbėti, jūs galite pat apie tai pasiskaityti mano tekste, kurį paliksiu, bet noriu pasakyti, kad mes per keletą kartų galėjome tikrai geriau paskirstyti išteklius matėme, kad e, Rusijos piliečiai gana dažnai bu, užsijima e, grinųjų pinigų e, kontrabandą stambių mastų. Taip pat pastebėjome kai, kur, kai, kai kurių labai įdomių dalykų. Pirmiausia, netgi e, Vokietijos markės, kurios jau tarsi pasenusi valiuta, iki šiol yra pervežamos kontrabanda. Jūs tikrai taip pat mes pamatėme, kaip yra slepiama valiut, slepiami griniai pinigai. Panašiai elgiamasi, kaip ir e, kontrabanda pervežant e, narkotikus, pavyzdžiui, kokainą. E, taip pat pamatysite mano tekste pavyzdžių, kuriuos mes iš tų atvejų, kuriuos išaiškinome. Ir net kartais žmonės praryja iki 30 E, prez, penkis prezervatyvus, kuriuose yra prigrūsta e, grinųjų pinigų. Taigi įsivaizduokite, kokie, ką galvoja tie žmonės kurie perveža kontrabandą e, grinuosius pinigus, jie aišku suvokia, kad jie elgesi neteisėtai. Net vienas asmuo buvo e, sugautas jo e, skrandyje buvo 14 e, plokštelių auksinių, kurios svėrė 100 gramų kiekviena. Turime nemažai žinių, e, kad tokie atvejai yra ne vienkart, toks atvejis ne vienkartinis. Mes turime gauti iš valstybių narių, aišku, duomenys, kad galėtume veikti ir vieną E, e, savaitę me, savaitę vykdomą operaciją dalyvavo 38 šalis. Aš dabar nepasakosiu jums išsamei apie e, tai, kokie rezultatai pasiekti, kokie skaičiai. Jūs galite pasižiūrėti, jeigu norėsite, pateiksiu jums tą informaciją, paliksiu. Kas yra svarbu? Pirmiausia, tai, kad reikia pasižiūrėti į bendrą rezultatą, į sumas, kurios e, į, į atvi, patenka ir į, e, išvyksta iš ES. Kalbu apie grinuosius pinigus ir kalbu apie metinės sumas, metinę vertę bendrąją. Mažiausiai 6 milijardai eurų yra pervežama tokiu būdu. E, konfiskuota suma sudaro 155 milijonus eurų. Tai, kad konfiskuojami pinigai, reiškia, kad asmuo, kuris vežė e, pinigus, nedeklaravo jų, kaip kad reikalaujama 1889 reglamente 2005 metais patvirtiname. Tai yra nemažas sumos ir galiu pasakyti, kad atlikus analizę paaiškėjo, kad tris kart daugiau uh, grinųjų pinigų išvežama iš ES negu kad įvežama. Operacijos, keletas operacijų uh, atliktų leido mums e, nustatyti tam e, tikrą modelį. Pateiksiu Jums pavyzdį. Mes per vieną operaciją užfiksame, kad 430 milijonų JAV dolerių ir 10 milijardų eurų e, tranzitu buvo pervežama iš e, Ukrainos per ES teritoriją į Turkiją. Tai yra e, E, tikrai didelė įspūdinga suma ir buvo pasinaudota taip vadinama kolektyvinė deklaracija. Kitaip tariant, e, autobusas skirto sieną ir vairuotojas e, tada pateikė kolektyvinę deklaraciją apie grinuosius pinigus, kuriuos perveža, kuriuos veža su savimi autobuso keleiviai. Nežinau, ar tai yra E, naudinga naudingas reikalavimas, kuris yra e, nurodytas mano minėtame reglamente tos deklaracijos. Dėl to, kaip naudojamas informacija. Deja, informacija nėra išsami, e, išorės mūsų partneriai, trečių šalių partneriai nenorėjo uh, pratesti veiksmų. Ir e, pinigų šis pervežimo atvejis e, buvo e, paprasčiausiai palaikytas tokiu skubiu pinigų pervežimo atveju, o ne rimtų nusikaltimų. Toliau reglamento galiojančio E, veiksmingumas, galimybės e, pastelkus jį sukontroliuoti pinigų, e, kurie keliauja per mūsų sienas, kont, kontrabandą. Ar tai leidžia mums kurjerius nustatyti? Dabartinis reglamentas vis tik tai kelia problemų įgyventinant jo nuostatas grinųjų pinigų pervežėjai e, deklaruoja pinigus. Labai nedaug yra teisinių e, galių, kurios leistų sulaikyti tas žmonės ar konfiskuoti lėšas, jeigu kažkas oruoste deklaruoja didelę pinigų sumą ir jeigu mm, e, skrydis yra tarp kontinentinis, tas žmogus įskrenda. Tai kaip gali patikrinti, iš kur atsirado tie pinigai, iš kokios operacijos. Taip pat kyla daug e, problemų, norint įrodyti ir net patikrinti neteisingą, netikslę ar neišsame informaciją. Nepaprastai yra sunku e, nustatyti, ar pavyzdžiui, griniai pinigai yra susiję su neteisėta veikla ar ne. E, dabar 500 nominalo, eurų nominalo banknotai. Atviri šaltiniai skelbia, kad Jungtinė karalystė SOKA, tai yra rimtų organizuotų nusikaltimų prevencijos agentūra, pasiremdama faktu, kad yra sukaupta pakankamai žvalgybinės informacijos 95 procentais atveju 500 eurų banknotai naudojami organizuotų nusikaltėlių. Ėmėsi ši agentūra administracinių priemonių, kad, veiksm, kad iš tikrųjų uždraustų naudoti Junktinės karystės teritorijoje 500 eurų nominalo banknotus. Aš dabar nekalbėsiu apie tai, ar. Uh, didelės nominalios vertės banknotai palengvina organizuotų nusikaltelių gyvenimą, bet reikia kelti klausimą, ar ekonominė prasme pateisinamas tokių, tokios vertės banknotų egzistavimas. Manau, kad daugelis iš jūsų, kaip ir aš, vargu ar esate kada nors matę 500 eurų vertės banknotą. E, nežiūrint to, yra nemažai tokių banknotų apyvartoje. Tam, kad deramai galėtume įvertinti situaciją, mes pasižiūrėjome į tam tikras proporcijas, kad galėtume atlikti lyginamąją analizę tarp trijų pagrindinių valiutų, kurios E, naudojamas e, šioje pasaulio dalyje JAV dolerius, e, svarų sterlingų ir euro valiutą palyginome. Neprasminga yra lyginti apyvartoje esančias sumas. Mes paprasčiausiai pagalvojame, koks būtų geras proporcinis modelis. Vieno konkret, vienos konkrečios valiutos esančios apyvartoje banknotų kiekis E, ir kaip procentas nuo BVP. E, šis e, veiksmas leido mums pamatyti labai įdomių dalykų. Matote, čia um, banknotų kiekį eurozonoje jisai yra kur kas didesnis negu kad JAV dolerių banknotų kiekį esantį apyvartoje visame pasaulyje. 7,59 e, procento bendro eurozonos BVP tiek tokios vertės, bankno, tiek, e, tokios vertės banknotai cirkuliuoja. 53 procentai yra, atsiprašau, 2,53 procentai šių Mm, banknotų yra 500 eurų vertės. Dar reikia nepamiršti, kad e, šimtas dolerių, šimto dolerių banknotas yra uh, didžiausio nominalo banknotas eurozonoje. Europoje uh, egzistuoja 500, 200, 100 eurų banknotai ir jų vertė yra didesnė negu šimto dolerių e, banknotas. E, jūs greitai suprasite, kokia yra problema susijusi su 500 eurų vertės eurų banknotu. E, pasakysiu, kad 2008 metais valstybėse narėse 86,5 6 milijardo eurų. Jūs turite suprasti, kad griniai pinigai, grinųjų pinigų emisijos ir pajamos e, už emisiją pinigų institucijų. Tai reikia taip pat atsižvelgti galvojant ar pateisinami yra aukšto nominalo banknotai esantis apyvartoje. Ačiū uždėmesi. Ačiū. E, pone Hekeliom, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Jekolino. Ačiū. Šie trys pristatymai iš ties buvo labai įdomus. Uh, ir svarbus mūsų komitetui. Pirmiausia, keletas minčių, o po to užduosiu kelis klausimus. Buvo kalbama apie nebendradarbiaujančias teritorijas, kovojant su pinigų plovimu. Ir paminėjote kelias šalis - Hongkongas, Singapūras, Londono sitis, kuris yra centras Ar galėtumėte konkrečiai įvertinti, kiek šis reiškinys yra slepiamas tose nebendradarbiaujančiose teritorijose, kurias išvardijote. Mes žinome, kokie, koks svarbus yra konfiskavimas, bet pasižiūrėkime ir į kitą monetos pusę. Pavyzdžiui, Jūs kalbėjote apie strategiją, su kurios pagalba galima peržiūrėti visą sistemą kovojant su kriminalinėmis grupuotėmis. Minėjote ir Šveicariją, minėjote ir bankų rizikos lygmenį. Mums labai svarbu ES kalbėti vieningai ir vieningai suprasti šį reiškinį, jeigu norime su juo kovoti. Taip pat minėjote ir bendradarbiavimą su JAV. Tikėkime, kad mes keisimės informaciją apie bankų riziką šiuo klausimu. Ir galiausiai norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponas Van Heukelom. Suprantama, Išteklių nėra pakankamai, todėl mums reikia susitelkti į tuos projektus, kurie gali būti sėkmingai gyvendinti ir kurie gali būti naudingi e, muitinių pareigūnams, kurie gali pasiteisinti. Mes suprantame, koks sudėtingas yra šis klausimas ir kaip svarbu nustatyti prioritetus, mums reikia pasitelkti griežtas priemonės, tokias kaip konfiskavimas, nes konfiskavimas yra puikiausia priemonė kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir pinigų plovimu. Atsiprašau už ilgą įžangą. Ačiū. Pone Matija. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems trims prelegentams. Ypač įdomu buvo jūsų klausytis apskritai, bet taip pat jūs kalbėjote apie konkrečius dalykus visi trys. Pone e, Fidler, jūs kalbėjote fi, e, apie turto konfiskavimą e, taip pat šiek tiek kalbėjote apie tai, kad jūs erzina, nervina kai kurie dalykai, bent jau aš taip supratau. Būtent tai, kad trūksta bendradarbiavimo tarp valstybių narių, tarp dėl to, kad nepakankamai toli uh, e, užsimotas dabartiniais egzistuojančiais teisės aktais. Mes šiandien rytą kalbėjome apie komisijos uh, pasiūlymą uh, ir taip pat kituose komitetuose e, dėl šio klausimo yra kalbama. Dabar vyksta diskusijos Europos parlamente ir norėčiau, kad e, jūs žinotumėte, jog sutinkame su tuo, kad tai yra politinė problema dėje jūsų ir mano vyriausybės Aš e, nenoriu dabar kalbėti apie politinius dalykus, bet e, yra kai kurios valstybės, kurios nenori žengti kito etapo, trūksta valios. Vokietija, Prancūzija, aš apgailestauju dėl to. Ir e, Aš suprantu, kad yra daug jūrinių problemų mano šalyje, bent taip sakoma, kad viskas per daug sudėtinga, kad negalima toliau eiti, negalima leisti konfiskuoti e, turto, jeigu tai nėrašyta baudžiamajame kodekse, jeigu asmo yra miręs ar serga, negalima leisti e, turto konfiskuoti, pavyzdžiui, kai vyksta civilinis procesas. Aš žinau, kad egzistuoja ir e, pas jūs problemos, jūs kalbėjote apie tai ir jūsų valstybėje konstitucinė tvarka yra labai stipri mes galime pakeisti įstatymus Prancūzijoje, bet kyla klausimas, kaip kitos šalis gali tą padaryti, jeigu trūksta politinės valios. Ir mes laukiame, jūs esate teisus, mums reikia, kad valia būtų e, labiau matoma ir taip pat, kad ji egzistuotų Europos parlamente. Mes norėtume, kad e, Europos parlamento ryštas, toks, koks dabar yra, persiduotų ir valstybėms narėms. E, mes e, taip pat turėtume spausti valstybės e, narės, bet ir parlamento atstovai. Man buvo labai įdomu iš išklausyti pono Hauklem e, pasisakymą. Labai įdomu buvo išgirsti jūsų mintis dėl 500 e, eurų vertės banknotus. E, tai aišku yra mm, naudingas dalykas stambaus masto nusikaltėms, smulkesniems, net ir smulkesni nusikaltėliai naudojasi mažesnio nominalo lėšomis. Aš e, turėjau 500 eurų banknotą, bet e, turėjau daug problemų, nes tai lyg ir nedaug pinigų, bet daug prekybininkų, pavyzdžiui, neturi e, pakankamai e, grinų pinigų, kad e, e duotų gražos. Ir e, kam reikalingi tie 500 eurų? E, banknotai, jeigu niekas iš aplink esančių žmonių jų neturi, tai iš tikrųjų susijęs su mafijos veikla ir galbūt, kai, buvo, kai mes e, kalbėsime apie toliau pinigų reikalus, tikiuosi valstybės narės e, priims atitinkamą sprendimą dėl tokio nominalo banknotų, nes kitaip mes tik tai padedame mafijai. Ačiū, Veronik, ponas Liutenden. Interesting talks. Now, to Mr. Ačiū už įdomius pristatymus. Ponas Fidla kalbėjo, kad nusikaltimai kainuoja brangiau nei kova su nusikaltimais. Labai tiksliai pasakėte, kaip teigia kolegė Veronika. Valstybėse narise trūksta politinės valios. Tikimės, kad mūsų pranešimas, kai jį paskelbsime kitą vasarą, bus toks griežtas, su tiek daug faktų ir skaičių, kad valstybės narės imsis veiksmų. Kai taip teigiate, gal turite skaičių, kad galėtumėte pasakyti, e, kokios iš tikrųjų, kiek iš tikrųjų kainuoja kova su nusikalta, nusikalstamumu ir, ir nusikaltimai. Pone Kave, teigite, kad neteising, nelegalūs pinigų srautai eksponentinė progresija didėja. Gal turėtumėte ir skaičių, kad galėtumėte pagrysti tokį teiginį, o vėliau teigite, kad ir labai teisingai pastebėjote, kad parlament, Europos parlamento nariai nėra pinigų rinkos specialistai. Iš tikrųjų mes nesame specialistais, tačiau kaip ir kongresmenai mes vienai par kitaip susiję su šiuo darbu. Gal teisininkai padėtų mums suformuluoti tokią formulę, kurią galėtume įtraukti į savo pranešimą. Pone Hikelom, gal galėtumėte pasakyti, ką mums reikalingas toks teisės aktas, kad piliečiai negalėtų vežti didelių pinigų sumų. Kam apskritai reikalingas toks įstatymas, kovojant su nusikaltėliais? Kalbant apie mūsų rekomendacijas, Veronika teigia, kad turėtume panaikinti 500 eurų nominalo banknotus. Ar tai padėtų? Ačiū, Bilai. Toliau ponas Morgetijo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau iš eilės prelegentams pateikti klausimus. Pirmiausiai Vokietijos policijos pareigūnas kalbėjo. Uh, po Duisberge įvykdytų žudinių. Vokietijos policijos pareigūnai tyrė šį nusikaltimą. Ar jiems pavyko patenkinamai ištirti šią bylą, kalbant apie ekonominės ir finansinės mafijos įsiterpimą? į Vokietijos rinką. Kalbu apie Italijos makiją. Kokie buvo tyrimo rezultatai? Ar Italijos mafija irgi efektyviai veikė? Kokios pinigų plovimo veiklos buvo nustatytos? Toliau klausimas Transparency International atstovui. Pabrėžite, kad Londono sitis atlieka labai svarbų vaidmenį pasaulinėme kontekste, atliekantas finansinės operacijas. Norėčiau paklausti, kokių pasiekta rezultatų, kokių yra duomenų, kokių turima duomenų tarp nusikalstamų grupuočių ir Londono sičių. Vyksta pasaulio krizė. Ar yra koks nors sąryšis tarp pasaulinės ekonominės finansų krizės ir organizuoto nusikalstamumo? Kokie yra jūsų analizės rezultatai? Kai dėl miestų savivaldybių atliekamų vaidmens kiek, kiek savivaldybė gali e, teikti apsaugą, koks yra mafijos vaidmuo. Būtų įdomu išklausyti jūsų išvalgas ko, dėl to, kokį vaidmenį atlieka jūsų organizacija ir kokią turite kiekybinę analizę dėl 500 eurų nominalo banknotų. Norėčiau paklausti, kurios šalis turi daugiausia 500 eurų nominalo banknotų, kuriuose šalyse yra daugiausia tokių banknotų kokia stebėsena vykdoma Europos centrinėme banke. Štai dar vienas klausimas. Ar bankas teikia pakankamai informacijos jums apie šį reiškinį? Ką konkrečiai bankas tuo klausimu daro? Ir galiausiai dėl tų šešėlinių sričių kalbant apie pinigų plovimą ir kovą su organizuotu nusikalstamumu. Kalbėjote apie svarbų vaidmenį, kurį atlieka bankų sistema ir iš ties mes kalbame su specialistais, ar tai jau yra visas mastas, ar dar yra kitų kanalų, Ar egzistuoja tik tie kanalai bankų sektoriuje, kuriuos jūs minėjote, ar yra ir kitų kanalų? Ar tie už tuos kanalus atsakingi tik bankų valdytojai ir direktoriai, ar jie padeda asmenims išvengti atsakomybės? Ar yra kažkoks, kažkoks apsauginis skydas, kuris neleidžia atskleisti tikrosios veiklos? Ar yra kokiu nors šešėlinių ar masoninių organizacijų, kurios turi tokį apsauginį šildą, dėl apsauginį uh, apsaugą, kurios, dėl kurios negalima atskleisti konkrečių pavardžių. Ačiū. Diezamera, ačiū pirmininkė. Pasistengsiu trumpai pakomentuoti. Abu šios popietės, e, abi šios da, popietės dalis buvo labai įdomios ir labai naudingos. Labai įdomiai apibūdino visus visą šitą procesą, bet norėčiau kalbėti apie tai, kas yra svarbiausia. Svarbiausia, mano nuomonė, yra kaip atsakyti, kaip atsakyti iš tuos iššūkius. Vyksta diskusijos, kuriuose sprendimo nėra. Kai kovojame su nusikalstamumu, kyla du klausimai. Kova su nusikalstamumu ir net teisėtą finansavimu ir pinigų plovimu, tai yra viena kovos dalis, ir kitoje pusėje yra laisvės, e, būtent asmens duomenų apsauga. Šia prasme yra šalių, kurios labai greitai išsigasta ir šalių, kurias labai puola nusikalteliai ir tos šalis naudojasi priemonėmis, bandydamos užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir mm, kovoti su tokiais iššūkiais. Ponas Karbert yra pasakęs vieną įdomų dalyką. Bus buvo visiškai teisus ir pasakė, kad mes nesame išvestinių e, finansinių produktų ekspertai, bet to ir nereikia. Mes neturime būti uh, E, išvestinių finansinių produktų ekspertai. Mes esame įstatymų kūrėjai, jo įstatymų kūrėjai kreipiasi į ekspertus. Ir šiuose rūmuose mes priimame arba atmetame, pabrėžiu, priimame arba atmetame tarptautinės konvencijas susijusias su finansinėmis operacijomis, tarptautinėmis finansinėmis operacijomis. Tikriausiai jūs pats puikiai žinote, nes būtent Belgijoje kilo skandalas, e, vadinamas SWIFT masinių e, duomenų apie tarptautinės operacijas perdavimo skandalas kilo labai sudėtinga situacija ES ir JAF um, atinkamų institucijų bendravime. E, buvo atmesta, e, e, buvo skurta konvencija, kuri galų gale buvo patvirtinta šiame parlamente, o Europolas E, tapo ta žinyba, kuri galės nuspręsti, perfiltruoti, peržiūrėti tos duomenys prieš juos pasiūsdamas. Visa ta įžanga veda prie tokios išvados. Junktinėse valstijose, kuri yra šalis, kurią puola ir kuri e, pati ginasi, jie sukūrė sistemą, FTTP sistemą. Jie turi e, sistemą, kaip apsiginti. O ES turi įvairiausių teisės aktų, direktyvų, reglamentų ir nacionalinių teisės aktų. Mes aktyviai ir pasyviai identifikavom visas problemas, kurios yra susijusios su terorizmo finansavimu, taip pat ir su pinigų plovimu. Bet neturime, neturime te, stipraus TFTP. Mano nuomonė, čia yra esminis atsakymas identifikavę problemą, aptarę problemas, būtent turime atsakyti šitą klausimą. Kaip buvo sakyta, šita komisija, šitas komitetas yra laikinas ir mes turėsime kažkokį rezultatą pateikti. Ir šiandien buvo vyko labai įdomus debatai ir dabar noriu pasakyti, kad žinom, kad kitame komitete irgi dirbama šiuo klausimu, bet pagrindinis mūsų tikslas yra sukurti bendrą apsaugos programą. Ne bendrą balsą turėti, kaip buvo sakyta, bet bendrą programą, bendrą e, teisinę priemonę. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Grazie, onorevole Diestemera. Adesso la parola nuovamente ai nostri. Ačiū, ponė Diestemera. Dabar suteiksiu žodį prelegentams. Deja, liko tik po tris minutės visiems. Pirmiausia, pradėsime nuo pono Fidlerio. Maničiau, kad tai bus didžiausias iššūkis šį vakarą pasisakyti per tris minutės. Tačiau pasistengsiu glaustai. Pirmas klausimas jis turbūt yra pats sunkiausias. Tai yra problemos kiekybinė išaiška, kalbant apie netinkamą bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Deja, neturime mokslinių tyrimų, todėl negalėsiu atsakyti į šį klausimą. Galbūt susidarė įspūdis, kad turiu duomenų, tačiau ne. Kitas klausimas e, buvo tam tikras išsakytas nusivylimas teigiau, kiek politikai gali prisidėti prie įgyvendinimo. Ir tai ir yra įrodymas, kaip politinės diskusijos gali padėti išgryninti šiuos klausimus. Bet problema yra mūsų skirtingos sistemos. Ir ne tik Europos Sąjungoje, Vokietijoje irgi yra skirtingų dalykų. Visuomenė dėl to nepatenkinta ir kartais tai yra sudėtingiau nei kovojant su šešėliniais nusikaltimais. Iš 16 valstybių narių yra tarp jų susitarimai dėl to, kiek policininkų turi dalyvauti per futbolo varžybas, kaip jie turi būti kvalifikuoti ir apsiginklavę. Taigi yra tam tikras politinis susitarimas dėl, pavyzdžiui, policijos pareigūnų skaičiaus, kurie turėtų dalyvauti per futbolo varžybas, kad visuomenė būtų apsaugota. Tačiau mums reikia susitarti ir kiek policijos pareigūnų dalyvaus kovojant su nusikalti, nusikaltimais. Ir dėje ir Vokietijoje, nei Vokietijoje, nei valstybėse narėse tokių sprendimų nėra priimta, bet tai turbūt reikėtų pavadinti pokyčių valdymu. Situacija keičiasi, nes arba žmonėms patinka nauji dalykai, arba iš tikrųjų keičiasi politinė nuomonė. Pavyzdžiui, Italijoje teisės aktai, kurie galioja Italijo, Italijoje, Italijoje E, įrodė, kad Italija iš tikrųjų nukentėjo nuo mafijos. Žinoma, galima inicijuoti reikalingus pakeitimus. Manyčiau, kad mums trūksta gebėjimo suvokti tikrovę, nes ne visi supranta, kas iš ties vyksta, kai dėl faktų ir skaičių jų yra labai daug mes juos žinome, tačiau dažnai tarsi ieškome graibomės patamsiais. Vokietijos baudžiamųjų tyrimų tarnyba nustatė gal tik 300 milijonų plaunamų eurų, o tai FTP duomenys gali būti daug didesni. Ir kalbant apie kapitalo investicijas, šie skaičiai gali siekti ir šimtus milijonų. Ir tai yra ekonomikai daroma žala, iš tikrųjų kartais net sunku suvokti tokius pinigų kiekius, kuriuos valdo nusikaltėliai. Kitas klausimas tai Duisbergas. Klausimas buvo išties plataus pobūdžio. Žinoma, mafija stengiasi įsitvirtinti nekilnojamo turto rinkoje ir šiuo metu jie taip pat įsitraukia į kazino veiklą. Ačiū pirmininkė, gaila, kad ponas Jekolino nedalyvavo, nes aš nelabai supratau, ką jis teigė. Aš juk tikrai nesakiau, kad Londono sitis nebendradarbiauja. Aš tik sakiau, kad ten daugiausia tokios veiklos vyksta ir sakiau, kad tai tikriausiai didžiausias pinigų plovimo centras. Didžiausia finansų rinka pasaulyje. Ir jeigu daroma prielaida, kad yra dideli pinigų srautai, tai dalis tų pinigų visada bus nelegalūs. Ir jau ne vienerius metus teigiu, kad Londono sitis yra ypatingai atsakingas už pasaulio finansų rinkas ir turi daryti viską, kad tie pinigai būtų kuo švaresni. Nes tai būtų didelė nauda visai pasauliniai finansų sistemai. Jungtinės karalystės vyriausybė tai supranta ir visai neseniai paskelbė, kad šis klausimas taps pačiu svarbiausiu klausimu, kai kitais metais jis surenks e, valstybių aštuoneto susitikimą reikalingas ir realus suvokimas, hipokritiškumo nebuvimas, nereikia apsimesti, kad Junktinėje karalystėje viskas gerai, nes taip nėra. Junktinėje karalystėje neblogiau nei kitur, bet yra tam tikrų silpnybių ir tas silpnybės reikia nustatyti ir spręsti. Jos negali būti nustatytos, jeigu to imsis vyriausybė ar Junktinės karalystės parlamentas. Šį klausimą turi spręsti praktikai, kurie dirba toje srityje. Toje, o aš dabar kalbu apie finansinių tarpininkų veiklą, nes jiems reikia teikti tam tikras paskatas, teigiamas arba neigiamas, kad jie užtikrintų tos sistemos tobulesnį veikimą. Būtent tai norėjau pasakyti. Bet būtent tą patį reikia padaryti visose Europos finansų centruose. Lygiai tiek pat reikia pripažinti tikrovę, turėti pakankamai nuolankumo ir konstruktyvaus noro keisti situaciją. Kai galvoju apie parlamentus, tai, mano nuomonė, jie atlieka politinį, o ne teisėkūros vaidmenį. Manau, kad pasaulyje jau yra per daug teisės aktų, dauguma jų yra neefektyvūs ir netgi trukdo tinkamai veikti. Tačiau reikalingas politinis sprendimas. Reikia pradėti pripažinti tas silpnybės, už kurias esame patys atsakingi. Ir reikia suprasti, kaip galime kartu veiksmingiau dirbti. Visi, kurie šiandien kalbėjo, kalbėjo, kad reikia bendradarbiauti veiksmingiau. Tai yra tiesa. Nacionaliniu lygmeniu, vidaus lygmeniu. Jungtinėje karalystėje yra 43 skirtingos policijos pajėgos ir jos turi bendradarbiauti. Ir Vokietijos kolega sakė, kad pas juos yra 200 e, skirtingų policijos pajėgų, bet reikia stengtis konstruktyviai įsitraukti į šią veiklą yra receptas, kaip tai galima padaryti ir yra receptas, kaip tai padaryti geriau. Jungtinė karalystė mokosi finansinių paslaugų institucijai nepavyko Londono City atlikti savo priežiūros vaidmenį. Ir vakar buvo pranešta apie tai. Ir dabar Anglijos banko valdytojų taps asmo iš Kanados kad bankas imtų veikti veiksmingiau. Reikia pripažinti, kad reikalinga nauji dalykai. Ir kai jau įstengsime suprasti savo sistemas, tuomet galėsime prisidėti ir prie tarptautinio problemų sprendimo. Ar mes kalbėsime apie Europinį forumą, ar apie platesnį forumą, mes turime susėsti už stalo ir turime nuoširdžiai norėti mokytis ir konstruktyviai eksperimentuoti, siekiant tobulinti veiklą. Ačiū. Deja, po penkių minučių prasidės uždaras posėdis, taigi paskutiniam kalbėtojui negaliu duoti daugiau laiko. Manęs buvo paklausta, ar būtų gerai tiesiog 500 bon, eurų banknotą e, išimti iš apyvartos. Negaliu pasakyti, bet nu, būtų naudinga sužinoti, kaip, kaip taip atsitinka, kad iš. E, Į ECB kiekvienais metais grįžta milijonai eurų 500, bank, 500 eurų banknotais iš Latino Amerikos. Tai taip išeina, kad visi turistai iš Europos į Latino Ameriką vyksta prisikišę kišenės pilnas 500 eurų banknotų. banknotų. Reikia išsiaiškinti priežastį. Tai yra esminis ekonominis principas kad pinigai yra kaip bet kokia kita prekė paklausi paklausos ir pasiūlos principams. Jeigu yra didelė paklausa, galima maksimizuoti pajamas. Tas pajamas, kurias gauni spausindamas pinigus. Jeigu užduosime klausimą, iš kur ateina paklausa, labai konkrečiai prekiai, didelio nominalo banknotui. Atsakę šitą klausimą, atsakę šitą klausimą iškart paaiškės atsakymai į kitus daugybę klausimų. Kitas klausimas, kuri šalis daugiausiai spausina 500 nominalo bank, euro banknotus? Iš paskutinių ECB patiktų duomenų yra 7, 2007 e, metų, 57 procentai yra atspausinta Vokietijoje. 57 procentai emituoja Vokietija. Ir paskutinis dalykas jeigu nuspręstumėm panaikinti 500 e, euro banknotų nominalą, e, atsirastų tokių jėgų, kur, apie kurias jūs niekada net negalvojote. Pirmininkė, ačiū visiems e, pasisakiusiems, ponė Matijai. Ponė Matijas, trumpas klausimas Europolo atstovui. Yra tam tikra viršutinė riba, bent jau Prancūzijoje, aš manau, kad ir kitur E, kiek galima mokėti grinaisiais pinigais, pavyzdžiui, Belgijoje, kaip yra. Belgijoje 15 tūkstančių eurų. Ok, allora vi ringrazio, vi chiedo, siccome il tempo a vostra disposizione per... Kągi, dėkoju visiems. spėjote greitai atsakyti į klausimus, nors klausimai buvo tikrai sudėtingi. Taigi, jeigu norite dar e, porą žodžių tarti, tai siūlyčiau mm, surašyti komentarus ir atsiųsti sekretoriatui. Dėkoju. Jūs kalbėjote labai aiškiai ir buvote labai atvirai nusiteikę atsakyti klausimus. Dažnai būna, kad e, užduodame klausimų, bet ne, negauname aiškių atsakymų, o tokiam komiteto aiškus atsakymai yra ypatingai svarbus. Dėkoju ir už tai, ir už tai, kad atvykote. Taigi, kad visi, kurie neturi teisės likti uždarame posėdėje, prašau išeiti iš salės, nes taip pat prasidės uždaras posėdis. Kitas posėdis e, vyks gruodžio trečią dieną nuo 5 iki pusės 7 po pietų.